Okay, well, we'll, we'll get Pradėkime posėdį. Turiu kaip paprastai pranešimų. EIB ataskaitą svarstysime kaip pirmąjį klausimą po pirmininkės pranešimų. Kaip jau dabar parašyta darbo atvarkėje. Taigi ir galime patvirtinti darbo atvarkę, kokia jį yra. Puiku, toliau pirmininkės pranešimai dėl trialogų padėties. Įvyko politinis trialogas dėl kapitalo reikalavimų direktyvos praėjusį ketvirtadienį. Ir be visų detalių, pavyzdžiui, likvidumo, priekybos finansų, šešėlinės bankininkystės ir repo sandorių e, ataskaitų teikimas, mes nu- nusprendėme įvertinti likusius atvirus klausimus siekiant e, rasti e, būdų dėryboms šį mėnesį ir pateikti pasiūlymų, kaip paskirstyti tos darbus. Taigi mes e, suintensyvinsime darbą kiekvienoje, trečio, tri, kiekvienoje iš trijų institucijų techninių lygmenių ir kitas trialogas vyks spalio 23 dieną Strasbūre. Taigi dabar penktasis klausimas. Europos investicijų banko metinė ataskaita. Pranešimo projektą mums pristatys Mario Mauro. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Trumpai išdėstysiu svarbiausius pranešimo aspektus. Pirmiausia, Europos investicijų bankui labai svarbu padidinti kapitalą. Todėl Europos vadovų tarybos birželio mėnesio sprendimas buvo geras. Valdytojai, tai yra finansų, ministrų, finansų ministrai, nori e, tuo, kaip galima greičiau pasinaudoti. Tai yra labai svarbu, kad būtų išlaikytas 3A reitingas, aukščiausias reitingas, kuris yra būtinas, kad e, investuotojai pasitikėtų Europos investicijų banko vertybiniais popieriais. Ir surinktos lėšos kapitalo rinkoje daugiausia ateina iš išorės investuotojų. Taigi, siekiant stabilizuoti EIB finansus, reikia plėtoti, įgyvendinti naujas finansų priemonės kurios būtų pagrestos ES biudžeto ištekliais ir Europos investicijų banko skolinimo galimybėmis. Projekto obligacijų e, projektai dar tik tai prasidėjo ir būtų įdomu pasižiūrėti, kokie bus rezultatai kitų metų pabaigoje. Kad būtų galima naudoti kitas bendras ES ir EIB finansinės priemonės. Mums reikia naujos sistemas, sistemos, kad būtų aiškiai e, pasidalytos užduotis tarp susijusių institucijų, siekiant garantuoti e, skaidrumą, atskaitomybę ir pasinaudoti viešojo sektoriaus ištekliais. Taip pat reikia vengti pernelik didelės biurokratijos, kuri trukdytų toms institucijoms dirbti savo darbą. Aiškiai apibrėžus ex ante tikslus ir ex post e, vertinimus, EIB turėtų išlaikyti savo nepriklausomumą parenkant projektus, kad būtų galima tvariai panaudoti jo išteklius. Europos investicijų bankas taip pat turi garantuoti didesnį skaidrumą ir teikti daugiau informacijos ir audito rezultatus. E, toliau konsultacinė veikla, e, kuri čia taip pat pabrėžia. Na, problema yra ne tiek, kiek galimybė gauti finansavimą, bet administracinių ir e, vadybinių projektų valdymo pajėgumų trūkumas. ES EIB e atlieka gerą vaidmenį ir turėtų ir toliau daugiau dėmesio skirti mažoms įmonėms, tačiau tuo pat metu jis turėtų plėtoti ir mikrofinansavimo priemonės ir išplėsti e, bendradarbiavimas su banko institucijomis. E, tiekiant finansavimą mikro įmonėms. Mano pranešime taip pat EIB e skatinamas, raginamas e, remti socialinę ekonomiką, kuri ir taip jau prisideda prie gerovės darbo vietų kūrimo. Tai galima padaryti plėtojant garantijų sistemą, kurios na, kuri būtų kaip galima lankstesnė pagal dabartinės taisyklės ir atsižvelgiant į sinergiją su socialinio verslo iniciatyvomis. Taip pat reikia kurti naujas priemonės kultūros sektoriui, kūrybiškajam sektoriui ir e, mokymams, kur krizė padarė labai didelį įtaką. EIB padėtis yra e, sudėtinga, jis turi dirbti tose sritise, kur e, vyriausybės yra sumažinusios finansavimą Šiuo metu labai daug kalbam apie biudžeto discipliną, tačiau ES reikia galvoti ir apie tą sudėtingą diskusiją, kuri tęsiasi dėl daugiametės finansinės programos. Taigi reikia, kad EIB investuotų ir į mokslinius tyrimus, energetinį efektyvumą, žemės ūkio politiką, kartu su ES biudžetu siekiant poveikio struktūrinėse fondose ir 20 metų horizonto programoje. Taip pat reikia daugiau investuoti viduržėme jūros baseine. Todėl EIB turėtų atlikti savo vaidmenį investuojant į infrastruktūrą ir į mažą verslą. Kovojant su klimato kaitu ir propaguoti politinę ekonominę pažangą. Taip pat svarbu kad išorės veikloje EIB toliau išliktų ES e, bankas, bendradaujantis su kitomis institucijomis ir daug dėmesio skirtų toms sritims, kur gali padaryti didesnį poveikį. Pavyzdžiui, tose šalise, kurios e, netrukus gali prisimti prie ES. Taip pat tai turėtų būti platforma vystimusi už ES ribų ir turėtų atlikti kaip Europos bankas ir būti natūralia ES dalimi ir prisidėti prie ES išorės politikos. Pranešime taip pat norėjau paminėti kitus svarbius klausimus, gana detaliai kai kuriais iš jų e, pasisakau, tačiau turim galvoje, kad e, pranešimo apimtis turi būti yra ribota Mm, taigi kai ką reikėjo trumpinti. Būtų labai malonu gauti pakeitimų, kurie galėtų praplėsti e, pranešimą. Priminsiu, kad e, terminas pakeitimams yra spalio 25 diena. Esu neformaliai jau sustikęs su šešėliniais pranešėjais ir e, jie iškėlė nemažai gerų minčių, kuriams aš iš esmės pritariu. Aš. Dėkuoju, panas Kūtė. Aš. Thank you, Madam Chair. First of all, I would... Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Mauro už jo atvirumą ir už jo norą glaudžiai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Šį norą mes pamatėme per susitikimą, kurį panas Mauro surengė prieš šį posėdį. Šis pranešimo projektas yra gerai subalansuotas ir todėl aš norėčiau pakomentuoti tik kelis dalykus, kuriuos minėsiu savo pakeitimuose. Pirmiausia, aš manau, kad mes turėtume paprašyti, kad EIB skirtų ypatingą dėmesį regionams, kuriuose augimas yra labai mažas, o nedarbas didelis. Jis tą galėtų daryti ne vien vykdydamas savo įprastinę skolinimo veiklą, bet ir gyvenimas e, projekto obligacijas projektą, projekto obligacijų projektą. Ateityje mes planuojame skurti bankininkystės sąjungą ir aš manau, kad aš manau, kad mes turime pagalvoti apie tai, kokias pasiekmes tai turės Europos investicijų bankui. Pirmiausia, esu įsitikinęs, jog AIB turėtų mažiau pasikliauti tarpininkais. Nes visi pinigai, kuriuos susirinka tarpininkai, tai yra pinigai, kurių negavo mažos vidutinės įmonės. Todėl galima būtų dažniau naudoti rizikos pasidalymo priemonę. Bet to aš norėčiau paprašyti pranešėjo pritarti štai kam. Jūs tikriausiai prisiminat, kad Ekonų komitetas savo nuomonėje praeitais metais paprašė, kad AIB parengtų savo sąrašą, kurioje būtų išdėstyta, kokiais klausimais jis negali bendradarbiauti. Aš manau, kad mes turėtume turėti visą informaciją apie vykdomus projektus ir ne vien apie projektų taikomus kriterijus, bet ir apie e, lėšų gavėjus ir apie finansinius tarpininkus. Taip pat įdomu būtų sužinoti, kurie sektoriai regionai gavo lėšus ir kiek jų gavo tai, ką norėjau pasakyti per šią diskusiją ir tikiuosi, kad mes ateityje sėkmingai bendradarbiausime su kolegomis. Dėkuoju. Teodoras. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už iš tikrųjų labai gerai subalansuotą pranešimą ir už e, bendarbiavimo dvasę. Iš esmės, kaip ir kolega, aš norėčiau pasakyti tą patį. Europoje yra vietų, kurioje, kuriuose nedarbas, nedarbo lygis siekia 25 procentus. Bet to žinome, kad e, ne, visos, euro, ne visi eurozonos regionai gerai veikia. Nes e, palūkonų normos taikomos skirtingiems regionams e, skiriasi 200 ar net 500 bazinių punktų. Ir mes turime imtis veiksmų šioje srityje, nes niekas kitas to nedarys. Jei ketvirtadalis ar penktadalis visų šalies gyventojų nedirba, neturi darbo, tai e, yra, tai yra labai nenaudinga nu, ūkiui. Antras dalykas. Jei bus e, vykdomas proje, e, projektų obligacijų projektas taip, kaip yra numatyta dabar, tuomet tie regionai nesusilauks jokios pagalbos. Štai, ką mes turėtume svarstyti, štai apie ką turėtume kalbėti. Ir paskutinis dalykas. Investicinė veikla, kurie bankas ketina pradėti, sudarys tik tai 0,3 procento nuo Europos BVP. Taigi tai yra tikrai pernelik menka suma, kad ką nors būtų iš, galima iš esmės pakeisti. Ir dar kartą norėčiau patikoti ponui Mauro. Dėkoju, ar kas nors iš žaliųjų frakcijos norėtų ką nors pasakyti? Prašau. A, panas Beset. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti štai, ką ponui Mauro žaliųjų frakcijos vardu mes e, nuoširdžiai pritarėm jo atliktai analizai apie Europos investicijų banko vaidmenį ir svarbą. Tai yra Europos Sąjungos bankas, kuris šiandien tampa vis svarbesnis. Ir jis e, įkūnyje ekonomikos gaivinimo priemonės ir, ir logiką ir tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu, jei mes atsižvelgsime į augimo e, paktą, kurį mes norėtume vadinti e, investiciniu paktu. Ir tai yra labai, labai svarbus paktas visiems ES piliečiams. Taip, mes manome, kad jis, bankas turi turėti didesnius skolinimo galimybės, jis turėtų remti mažas vidutinės įmonės, reikėtų didinti jo įstatinį kapitalą 10 milijardų eurų. Taip, mes manome, kad reikia daugiau skaidrumo administracijoje, e, e, finansinio skaidrumo. Bet kartu turime ir pagalvoti, kokie bus mūsų prioritetai. Ir žalieji jau pateikė kelis pakeitimus skirtus jūsų ponė Bauro pranešimui, kurių tikslas yra kon sukonkretinti mintis apie inovacijas, apie išteklių naudojimo efektyvumą ir apie strateginę infrastruktūrą. Mūsų investicijos turėtų būti tiksling, e, tikslesnės. Jos turėtų padėti mums sustiprinti žalėjų mūsų ūkio aspektą. Todėl reikia investuoti į žalę energetiką, į atsinaujančius energijos šaltinius, į e, darnų transportą, ekologišką transportą ir apskritai į viską, kas galėtų padėti mums pakeisti mūsų ūkį, taip kad jisai taptų žalesnis. Ir savo pakeitimais mes stengsimės. Uh, suteikti jūsų pranešimui e, šiek tiek tikslesnę orientaciją ir kartu e, ir aiškiai pasakyti, į ką turėtų e, orientuotis Europos investicijų bankas, padėdamas mums įveikti krizę. I want to thank Mr. Mauro for his work on the draft report. He is right when he states that the role of the EIB is crucial. We need to encourage its proper functioning, especially in its role of assistant to SMEs and microcredit providers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 kavos pertraukėlę. Aš dabar paaiškinsiu trumpai pakeitimus. Pirmiausia, aš noriu paskatinti šį komitetą panagrinėti galimybės paremti dabartinės programas, programas ir uh, kor, veiklos koordinavimą su EB. Kalbu apie Jeremy ir Jasmine iniciatyves. Uh, Šiuose programuose yra kalbama konkrečiai apie mažas ir vidutinės įmonės bei kreditų tiekėjus, mikrokreditų tiekėjus. Ypač tas bendrovės, kurios šiais laikais susiduria su daugeliu sunkumu ieškodamos finansavimo. Šiais laikais e, tos bendrovės labai ženkliai prisėda prie vietos lygmens ekonomikos atgaivinimą, nes jie sukuria darbo vietas ir skatina augimą. MVI yra varomoji jėga, mes turime ją remti ir turime kurti atitinkamas programas. Aš tikiuosi, kad EIB ir, EIB ir toliau remsis tomis iniciatyvomis ir mes turėtume jas skatinti tai daryti. EIB e, turėtų e, paskelbti gairias dėl geriausios praktikos. Antras dalykas, EIB e, skolinimo prioritetai turėtų būti pagristi bankininkystės partnerių skolinančių MVI interesais. Turėtume kalbėti neįp, apie neįprastus tarpininkus Turime nepamiršti rizikos dalymo, nes e, tai skatintų bankus e, geriau finansuoti mažas vidutinės įmonės, jiems būtų lengviau gauti pinigų e, neturėtume skubėti su projektinėmis obligacijomis, reikėtų pirmiau palaukti ir įsitikinti, kad ši priemonė bus ekonomiškai gera. Turime pažiūrėti, kokią įtaką tai padarys ES biudžetui, kaip bus padalyjama rizika. O po to būtų gerai pereiti prie kito etapo. O kalbant apie projektus, manau, kad būtų gerai e, palaukti ir parengti gerus projektus, o ne skubėti ir sukurti abejotinos kokybės projektus tada suprantama e, lėšų įsisavinimo galimybės nebus išnaudojamas. Kiek žinau, Europos investicijų banko prezidentas apie tai žino. Galiausiai sveikinu Horizonto 2020 paminėjimą ir džiaugiuosi, kad yra paminėtos nuorodos apie vandens nuotekų tvarkymą ir perdirbimą. Kai kurių išteklių, skaitant švaraus geriamojo vandens stoką, yra labai rimta problema, turėsinti įtakos ne tik mums Europoje, bet ir visam pasauliui. Būtų visiems naudinga, jeigu perdirbimo, vandens perdirbimo srityje būtų sukurta technologinės pažangos, nes tai turėtų tiesioginės įtakos mūsų aplinkai. Ačiū. Čuntis. Nikolas Huntis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų padėkoti mūsų pranešėjai ir pirmiausia pakartoti, kad mes jam pritarėme. Mūsų politinė frakcija jį parems, ypač kalbant apie kai kuriuos specifinius jo pranešimo elementus. Žinome, kokia dabar susidarė e, padėtis e, krizės metu. Daugelie valstybių auga nedarbas, moksliniams tyrimams, inovacijų kūrimui reikia daugiau paramos, socialinė konvergencija e, turi būti gerinama, nes e, dabartinė padėtis atitolina mus nuo siekiamų tikslų. Todėl Europos investicijų bankas e, turėtų turėti aiškesnį vaidmenį Nors e, kalbant apie jo metinę apyvartą ir jo vaidmenį apskritai, tai jis yra gana nereikšmingas lyginant su BVP. Europos investicijų bankas vis tik tai e, kartais yra traktuojamas kaip vienintelė panacėja, vienintelė priemonė kai kurios įmonės gelbėjant. Mes e, galime dabar aiškiai išvelgti, kad um, neretai Europos investicijų bankas veikė per lietai arba reaguodavo per vėlai. Pranešėjas e, paminė problemas, kuris yra nesunku išspręsti. Investicijų e, į mokslinius tyrimus trečia A kategorija E, paieška nėra lengvas darbas. Aš žinau, kad e, kai kurių valstybių sostinėse turėtų būti ieškojama geresnio atsako į mūsų poreikius. Mūsų pranešėjas galėtų galbūt, jeigu įmanoma, mums paaiškinti, kodėl kai kurie pasiūlymai Europos investicijų bankų yra nepriimtini. Ne Čia kalbame apie problemas, e, kur, dėl kurių lėtėja Europos investicijų banko įsikišimas ir pagalbos suteikimas. Dėl tų priežasčių mes kalbame apie tai, kad reikia kelti iniciatyvą ir sutelkti dėmesį į problematiškiausias valstybės. Čia pirmiausia kalbu apie savo paties tėvynę, o dėl MVI ir jų veiklos, tai galime aiškiai pasakyti, kad Europos investicijų bankas vėluoja ne tik dėl pranešėjų išvardintų priežasčių, bet ir dėl griežtų reikalavimų keliamų investuotojams, dėl galimybių rasti gyvybingus tvarius sprendimus. Todėl Kaip aš suprantu iš diskusijų įvykusių su EIB pirmininku, reikėtų prašyti, kad būtų įvesta griežtesnė kontrolė ir kad būtų išvengta tam tikrų abejotinų e, veiksmų. Šiame kontekste aš norėčiau padėkoti pranešėjai už visus pakorigavimus ir aš tikiuosi, kad jis taip prisidės prie mūsų pasiūlymo vertės. Ačiū. Uh, Ačiū. Ar kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti? Ar EIB atstovas norėtų pasisakyti, tai nėra privaloma, bet laiko turime, jeigu norite. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti ponui Maurui už subalansuotą pranešimą, labai gerai padirbėta. Norėčiau pakomentuoti e, kai kuriuos išsakytas mintis dėl projektų obligacijų. Žinote, kad e, prasidėjo pirmasis etapas, e, reglamentas patvirtintas Liepos mėnesį, jis įsigaliojo rūpiučio mėnesį, mes pradėjome dirbti, pradėjome renkti gerus projektus, tai yra bandomoji stadija, išbandome kol kas šią priemonę ir ją dernimasime ateinančiai perspektyvai dėl kapitalo didinimo. Taip, būtų sveikintina taip pat, kad būtų galima stiprinti užimtumą ir augimą ES. Didžioji kapitalo didinimo dalis bus įmokėta iki kovo mėnesio kitų metų ir mes galėsime pradėti dirbti rengdami projektus iš karto. Mes, aišku, skirsime daugiau dėmesio mažoms ir vidutinėms įmonėms, didinsime tą paskolų bazę. Taip pat norime plėsti konsultacinės paslaugas. Naujas departamentas kuriamas būtent šiam tikslui. Dėl socialinės įtrauk, įtraukties, taip, tai mes, aišku, atsižvelgiame ir turime patirties su mikrofinansavimo priemonė, mes baigiame renkti pasiūlymą dėl, šios, dėl priemonės socialiniams pokyčiams ir socialiniams naujovėms. Na ir paskutinis dalykas palankiai e, žiūrime už raginimus naudoti daugiau skaidrumą. Mes visada stengiamės būti kaip galima skaidresni. Taigi mums priimtina bet kokia e, jūsų pasiūlymai šią linkmę. Tikiuosi nieko nepamiršau, bet tai turbūt buvo svarbiausi dalykai. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Mario. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms už pasisakymus. Kaip buvo minėta, svarbu reikia sukurti tą uždarą ratą, kad e, AIB išlaikytų aukšto lygio kredito reitingą, kad galėtų pritraukti lėšas ir investuoti jas. Antra, per EIB investicijas mes norime padėti tiems regionams, kurie nukentėjo labiausiai. Tai nebus lengva padaryti, bet aš manau, kad svarbiausias mūsų tikslas yra pasinaudoti EIB. Tai yra viena iš nedaugelio platformų, kuri mums leidžia gauti lėšų iš rinkos, kurios gali būti skirtos projektams padėsančiams mažiems, mažoms įmonėms. Na, aš atidžiai pasiklausiau visų minčių. Aš manau, kad, kad sugebėsiu pritraukti daugiau kolegų, kalbant apie mm, pakeitimus per šešėlinių pranešėjų sustikimą. Nors galbūt nelabai pavyks pasinaudoti tuo paslaptingu pono Epinko pakeitimu dėl kavos pertraukos. Ačiū. Taigi mums pristatytas pranešimo projektas. Pakeitimų terminas yra spalio 25 diena. Pakeitimų svarstymas lapkričio 19 diena. Balsavimas komitete sausio 10 diena. Siekiant pateikti pranešimą plenariniai sesijai vasario mėnesį. Taigi labai ačiū. Kitas darbo tarkės klausimas. Na, dabar man reikia pasižiūrėti, kas čia yra salėje. Tai pranešimas. Kaip suprantu, EPP atstovo Markuso nebus. Saidas yra. Oli Šmito nėra. Ar Emily jau yra? Ar kas nors žino, ar jie ateina? Jorgino taip pat nėra. Kei, galbūt galėtume padaryti 5-6 minučių pertrauką, kol susirinks visi šešėliniai pranešėjai. Gerai? Okay, we have managed to acquire a few more shadows for the next item, so... Atrodo, turime daugiau šešėlinių pranešėjų kitam klausimui aptarti ir galime pratesti. Kalbėsime apie konkrečius reikalavimus dėl viešo intereso įmonių privalomo audito. Kalbėsime apie direktyvą ir po to perėsime prie kitoje klausimo, kur bus bendra diskusija iš principo. Taigi žodis kei. Ačiū pirmininkė. Aš aptarsiu abu dokumentus kartu, nes jie iš principo neatskiriami. Kadangi mano nuomonių paaiškinamasis memorandumas yra gana detalus, tai šiandien kalbėsiu gana trumpai, nes tie paaiškinimai pakankamai informacijos pateikia, kodėl kai kas padaryta taip, kaip padaryta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ši nuomonė yra gana e, diskretiška. Mūsų kompetencija atitinka viešo intereso įmonių apibriežti, ypač kalbant apie esmą ir dialogą su reguliavimo įstaigomis dėl finansų sektoriaus. Su jūri komitetu mums atitenka kartu konkurencijos dalykų kompetencija. Taigi aš labai aiškiai norėjau laikysi mums tenkančios kompetencijos ir nenuklysti į bendrąjį audito lauką, už ką atsakingas jūri komitetas. Taip pat pranešime aš siūlau pakeitimų, kurie atitinka mūsų nuomonę, dėl kurios buvo balsuota gana vienbalsiai kalbant apie pranešimą savo iniciatyvą praėjusį rudenį. Tie, kas skaitė tą pranešimą, mūsų nuomonę ir komisijos e, projektą, tai suprasite, kad komisija menkai atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Iš pradžių daugeliu šio klausimų mūsų pozicijos skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Audito reikalavimai interpretuojami šiek tiek skirtingai visose valstybėse, todėl reikia bendro pagrindo ES bendram auditui. Kaip ir anksčiau, mes daugiau dėmesio skiriame kokybei ir čia aš bandžiau daugiausia dėmesio skirti būtent kokybei. Kalbant konkrečiai apie viešo intereso įmonių apibriežtį, aš nepritariu komisijos nuomonė įtraukti visus ir po to neįtraukti tam tikrų reikalavimų. Aš manau, kad auditas yra auditas nepriklausomai nuo to, koks sektorius ar kokia bendrovė yra audituojama. Jeigu svarbu turėti privalomą auditą, tuomet tai reikalavimai turi būti vienodi. Tokią nuomonę pareiškė ir ekonomikos komitetas svarstant uh, ankstesnį pranešimą praėjusiu rudenį. Ir aš tos linijos laikausi nusekliai pateikdamas savo pakeitimus. Ta pačia logika aš naudoju ir tam, kad nebūtų teikiama apibrieštis dideliai viešojo intereso įmoniai ir jos auditui. Auditas yra auditas ir turi būti taikomi tie patys standartai nepriklausomai nuo audituojamo subjekto. E, yra kitų dalykų, kurie specifiški mūsų kompetencijai, tai yra fondų įtraukimas į audito apimtį ir statuto audito reikalavimus. Mes esame pakankamai padirbėję rengdami kitus e, pranešimus USITS ir AIF ir e, darbo nemažai nuveikta, numatant reikalavimus auditui tokiams, e, tokiems fondams. Todėl mes turime panaudoti UCITS ir AIF kaip fondus kuriems kur, taikomi specifiniai reikalavimai ir išimti juos iš tos dalies, kuriems taikomi šie reikalavimai. Jie yra, turi būti pilnai audituojami, turint galvoje ir sukčiavimo atvejus. Tačiau atrodo, kad ekonomikos komitetas yra nuveikęs nemažai darbo rengiant teisės aktus depozitoriumams ir juos traktuoti taip kaip ir visus kitus nebūtų tinkamas būdas. Dabar pakalbėsiu apie esmą vaidmenį. Manau, kad lengva neteisingai interpretuoti e, tai, kaip kas gali pasirodyti, kad esmą vaidmens išbraukimas iš mano e, pranešimo. Tai nėra išbraukimas, tai yra pakeitimas. Esma turi pagal komisijos pasiūlymą atlikti didelį vaidmenį E, ji turi koordinuoti, numatyti tam tikras taisyklės ir e, kurti suderintą audito rinką visose valstybės narėse. Tačiau, jeigu pažiūrėsime į institucijas, kurios prižiūri audito darbą visose valstybės narėse, tik tai penkiose yra vertybinių popierių reguliuotojai. Ir e, Pasikalbėjus su jais, atrodo, kad jie, net ir jie nenori tokios audito funkcijos, tarsi jiems ir netinka kaip vertybinių popierių reguliuotojai. Taigi turint galvoje, kad esma ir taip turi daug darbo pagal dabartinius teisės aktus, atrodo netinkama. E, reikėtų numatyti kitą audito organizaciją ar priežiūros organizaciją, kur prižiūrėtų auditą. Tai yra, yra tokia organizacija Europos audito priežiūros organizacijos grupė, kurie atlieka pakankamai užduočių, kurias siūlo komisija suteikti esmai. Ir nors ši organizacija nėra trečio lygio komitetas ir negali turėti tų pačių galių kaip ir esma, per pakeitimus aš noriu suteikti jai kiek galima daugiau galių, nors pagal esmą teisę ji turėtų patarinėti tiesiog komisijai. Aš manau, kad būtų galima šią grupę paversti visiškų pilnateisų komitetu, nors tai gali užtrukti keletą metų. Tačiau tai priklauso, priklausys nuo to, ar tam pritars parlamentas ir taryba, kad būtų įsteigtas naujas Lamfalusi komitetas audito paslaugoms. Ir norėčiau išgirsti jūsų komentarus šią prasme. Taigi mes ne tai, kad nenorime, kad Europos institucija koordinuotų ar prižiūrėtų auditą. Tiesiog reikia rasti tinkamą organizaciją su tinkama patirtimi, kad e, ji galėtų prižiūrėti audito režimą. Europos Sąjunga. Ir toliau e, dialogas su nacionaliniais reguliuotojais. Pagal kapitalo reikalavimų direktyvą numeris 2 toks dialogas jau turėtų vykti Iki šiol aišku, kad e, kai kurios valstybės narėse tai nevyksta. Auditoriai nėra prižiūrėtojai, bet jie gali reguliuotojai pateikti panaudingos informacijos apie esamą rinkos praktiką. Bendrai priimti, kad tai, tai galėtų būti dviejų krypčių procesas tarp reguliuotojų ir auditoriaus ir priešingai, kad mes visi žinotume, kas vyksta tam, e, tam tikrose svarbiose finansų institucijose ir svarbiausiose sektoriuose. Taip pat svarbu žengti dar vieną žingsnį ir sukurti trišalį procesą, kuomet bendrovė, kuri yra audituojama, taip pat dalyvautų tame delika, dialoge konkrečiais epizodais. Mes siūlome, kad tai būt, vyktų reguliariai, kad būtų sukurtas toks forumas, kuris vyktų bent du kartus per metus, kad vyktų procesas. Manau, kad tai leistų pagerinti įmonių valdymą ES 27 valstybės narėse. Kaip ir dialogas su nacionalinės reguliuotojas, labai svarbu užtikrinti, kad vyktų ir sektorinis dialogas ES lygmenių. Turint galvoje, kad e SRB jau veikia, labai svarbu, kad tie turi gerų žinių sektorius, ypač finansų paslaugų srityje galėtų padėti e SRB susivokti, kokios yra tendencijos ir galbūt galima būtų nustatyti sisteminės rizikos sukaupimą kolektyviai. Žinoma, tai būtų anoniminė informacija, bet auditorių vaidmuo būtų vertinant, ar yra sisteminė rizika ar ne, e, toks vaidmuo būtų labai naudingas. Ketvirtas klausimas, kurį norėčiau paminėti, yra konkurencija. Pradinėje ataskaitoje, pradinėme pranešime mes kalbėjome daug apie, apie tai ir kalbėjome apie konkurencijos skatinimą audite. Žinoma, didžiai bendrovių daliai numatome, dalyvauja nedaugiau kaip keturios didžiųjų audito firmų. Tačiau priemonės e, skirtos rinkos struktūrai atsižvelgia į išlaidas ir e, naudą ir nesižvelgia, nesižvelgia į kitus aspektus. Taigi, kadangi komisija neturi naujos informacijos dėl kaštų ir naudos analizės, nėra jokių pareiškimų, kokia ta kaštų ir naudos, koks tas kaštų ir naudos santykis būtų daugumai firmų. E, rotacija, mano nuomonė, būtų būtina kaina. Pasaulinės firmos jau dabar turi e, dirbti pagal e, Sarbeno Okslio įstatymą ir tai kainuoja, kainuoja firmams Taigi reikia išlaikyti audito kokybę, ne tik didinti sąnaudas, tiesiog tų sąnaudų e, labui. Dėl konkurso aš e, padariau kitokias išvadas. Aš manau, kad yra naudinga skelbti konkursus audito firmoms. Tuo metu firmų audito komitetai turėtų reguliariai e, klausti, ar jos gauna geriausią paslaugą, geriausią audito kokybę. Ir nors asmeniškai nemanau, kad bendras auditas e, turėtų būti privalomas, aš manau, kad bendro audito skatinimas yra vertingas. Ir nors viena ats, e, bendrovė yra atsakinga už visą grupę per bendrą, bendro audito vykdymą, kitos e, firmos gali audituoti kitas dukterinės įmonės ir kai kurioms bendrovėms tai leistų diversifikuoti audito funkcijas. Tai nereiškia, kad e, tokius sprendimus e, turėtų priimti kiekviena bendrovė. Aš nesiūlau, kad e, turėtų būti privalomi reikalavimai šią prasme. Dar viena sritis, kurie patraukli audito firmoms, tai yra neaudituojamos paslaugos, neaudito paslaugos. Ir aš pritariu komisijai, kuri išdėstė, kokiems paslaugų tipams nebūtų, kokios paslaugos neturėtų būti teikiamos. Tačiau aš manau, kad ne audito paslaugos turbūt taip pat turėtų būti samdomos konkurso tvarka ir tai galėtų paskatinti audito firmas kartu su didesnėmis bendrovėmis e, kurti savus įgūdžius, specializuotus įgūdžius, kas padėtų E, padėtų renkti, gyvendinti tuos konkursus. Taigi, galutinis tikslas tiek dėl audito paslaugoms ir neaudito paslaugoms būtų steigti daugiau galių auditų komitetams. Labai svarbu, kad audito komitetai turėtų analizuoti auditoriaus darbą ir vertintų jų kokybę ir naudą bendroviai bei visuomeniai. Gera įmonių, geram įmonių valdymui e, stiprus audito komitetas, kuris prasmingai vertintų auditorių darbą, yra labai svarbu. Todėl aš tai ir norėjau įrašyti šiame pranešime, kurį jums teikiu. Ir jeigu būtų komentarų, mielai jos išklausyčiau, manau, kad procesas turi vykti ir turime rasti kuo daugiau bendrų taškų, sąlyčio taškų. Skant. Dėkuoju, man pranešė, kad Markusas negali atvykti. Ir panašu, kad niekas e, jo nepavaduos, nebent kas nors iš apie frakcijos norėtų ką nors pasakyti, jei ne, tuomet sąjus tokiu žodį. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju pranešėjai Aš manau, kad šis pranešimo projektas yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms. Mes be abejo negalime pritarti viskam, kas yra pasakyta šiame pranešime, nes panašu, kad mūsų pozicija yra artimesnė komisijos pasiūlymui, bet bet kuriuo atveju šis dokumentas yra gera pradžia. Mes visi suprantame ir sutarėme, kad ši krizė atskleidė tai, kad būtina yra gerinti audito kokybę. Ta galima būtų daryti įvairiomis priemonėmis, įvairiais būdais ir komisijos pasiūlyme keli iš tokių galimų būdų yra išdėstyti. Tačiau mes manome, kad visuomet mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti štai koks. Pirmiausia, turėtume stengtis, jog įmonės finansinė būklė būtų kuo tiksliau atspindėta auditorių nuomonė tam, kad audito ataskaitą galėtų pasitikėti visi finansiniai subjektai. Aš manau, kad rotacijos principas yra geras pasiūlymas, jūs tą jau minėjote. Be to, aš manau, kad yra dar vienas svarbus dalykas. Tai yra tai, kad mes turime stengtis paskatinti struktūrinius pokyčius rinkoje. Ir jeigu to siekiame, tuomet akivaizdu, kad uh, Reikia, kad audito bendrovių būtų kuo daugiau, kad audito, auditorių būtų kuo daugiau. Ir manau, kad rotacijos e, laikas negali būti per nelik trumpas. Galima būtų dar be abejo aptarti, kas kiek nu, metų reikėtų keisti audituojančią bendrovę. Gal komisijos pasiūlymas šiuo klausimu yra per nelik e, trumpas, bet apie tai reikėtų dar kalbėti. Be to, aš manau, kad bendri auditai gali taip pat paskatinti struktūrinės šio sektoriaus reformą, ypač jeigu mes sugebėsime sukurti tikrai, e, tikrai bendrus auditus. Tai yra tokius, kuriuose pasidalimas būtų 50, 50 ar 60 ar 40 procentų, o ne 10 ir 90 procentų, taip kaip yra dabar. Galima būtų dar įsigilinti šį klausimą, bet vienaip ar kitaip aš manau, kad uh, pagrindinis principas turėtų būti štai koks. Skaičiais reikia išnagrinėti visus įmonės finansinės skaitimybės skaičius tam, kad galima, ir kitus skaičius tam, kad galima būtų tiksliai suprasti, ar įmonė yra gyvybinga ar ne. Ir be to reikėtų tai daryti taip, kad būtų vengiama klaidų. Toliau, aš manau, kad taip pat labai svarbu yra kalbėti apie tai, kokias paslaugas audituojanti bendrovė teikia audituojančiai įmoniai, audituojamai įmoniai nes žinome, kad kartais, priklausomai nuo tokio paslaugų balanso, auditoriai gali būti linkę daugiau dėmesio skirti kitoms, tai yra ne audito paslaugoms, nei tikram auditui. Toliau. Komisija savo pasiūlyme kalba apie tai, jog reikia užkirsti kelią bet kokiems interesų konfliktams. Ir aš manau, kad mums taip pat reikėtų dėkti ir konkrečias konfliktų vengimo garantijas. Ir pranešėjos pasiūlyme apie tai nėra pakankamai aiškiai kalbama. Toliau nepriklau, auditorių nepriklausomumas ir priežiūros įstaigos. Mes žinome, kad šis sektorius Jungtinėje karalystėje, pažiūrėjau, Niderlanduose yra labai fragmentuotas. Ir šiuose šalyse kila daug klausimų dėl auditorių nepriklausomumo ir jų gebėjimo taikyti profesinio skepticizmo principą. Uh, Ir galima būtų panagrinėti įvairius variantus. Tikiuosi, kad su pranešėjai tą ir padarysime, bet vienaip ir kitaip turime užtikrinti deramą priežiūrą ES lygmenių ir kad šioje priežiūros sistemoje taip pat būtų paliktas nemenkas vadmuo ir nacionalinėms, nacionalinėms priežiūros institucijoms. Auditorių komitetas, taip, aš manau, kad audito komitetas turėtų būti visiškai nepriklausomas nuo valdybos ir jis turėtų tikrai užtikrinti, jog auditas būtų atliktas kokybiškai. Ir baigdamas norėčiau pasakyti dar štai ką. Mums e, reikia reformos tam, kad mes galėtume pagerinti ir auditą, ir uh, jo priežiūrą ir manau, kad komisijos pasiūlymas jau buvo pakankamai geras parengtas dokumentas. Pranešėja pateikė dar papildomų minčių, kurios gali būti tolesnės diskusijos pagrindu. Dėkuoju. Labai ačiū. Aš dabar suteiksiu žodį šešėlėms, pranešėm Žan Paul. Jūs pabaigoje kalbėsite taip, toliau valdė Ole Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, Gei. Labai geras pranešimas, kaip visada. Gal kartais tau reikėtų pagalvot, kad jeigu jungtinė karalystė nebebūtų Europos Sąjungai, tai e, tu negalėtum savo puikių minčių mums perteikti. Čia toks e, nukreipimas buvo. Taigi, kalb įspėti apie audito mastą būtina ir apie tai turėtume pagalvoti, suvokdami finansų rinkų pokyčius. Matome, kokios vyksta reguliavimo reformos, kokios problemos iškyla. Manau, kad e, čia visi sutinkame, kad kažką daryti reikia. Tik iškyla klausimas, kaip tą galima daryti. Ir uh, kokiais būdais dirbti. Kei minėjo, kad svarbiausias dalykas yra audito kokybė. Ir kaip pratesti audito mandatą. Manau, kad auditorių informacijai turėtų būti taikomi pasauliniai standartai ISSP darbą, kuriame kalbama apie audito ataskaitų kokybės gerinimą, turėtume paremti. Pastarosiomis savaitės ir mėnesiais turbūt visi susidūrėme su lobistais ir jų spaudimu. Tačiau e, suprantame, kad kad ir kaip reikalai susiklostytų, kokybė turi būti gerinama. Ar reikia direktyvos ar reglamento? Aš esu iš mažesnės valstybės Žinau, kad Silvinė nori, kad aš apie tai kalbėčiau, bet taip jau yra. Taip jau yra. Ir jeigu bus parengtas reglamentas, gali būti sudėtinga jį įgyvendinti. Turėtume kalbėti apie principais pagrįstą direktyvą. Aš suprantu e, argumentus prieš ją bet mes, kad savavome skirtingoms valstybėms, mes skirtingais būdais tokias problemas sprendžiame. Kai kuriais atvejais iškyla tiesioginis konfliktas su čia teigiamais pasiūlymais. Pavyzdžiui, jeigu pagalvotume tai, kaip dirba Švedija ir kaip mes siūlome dirbti, atsirastų aiškus susikirtimas. Mūsų įmonių valdymo tradicijos Europoje skiriasi ir turėtume pabandyti elgtis garbingai ir jas gerbti. Ne visuomet visiems galima pritaikyti tą patį modelį. Nemanau, kad šis pasiūlymas atspindi tokią mintį. Dar keletas trumpų pastabų. Bendras auditas. Pritariu Kei pasirinktai pozicijai ir aš skeptiškai vertinu privalomą bendrą auditą kadangi, kaip jau buvo pasakyta, tai gali sukurti papildomą administracinę naštą ir pareikalauti papildomų išlaidų, kaip ir sakoma pranešime. E, Privalomo audito rotacija - tai yra turbūt vienas iš jautriausių klausimų politiškai. Konkurencija rinkoje yra dar viena rimta problema. Manau, kad visi su to galime sutikti. Todėl reikia kurti daugiau konkurencijos tarp audito bendrovių. Bet kaip tą padaryti? Aš e, nežinau, ar e, mūsų pasirinktas būdas e, keisti reglamentą ar direktyvą yra vienintelis geras. Kažin net, ar jis yra teisingas būdas. Audito bendrovės turėtų turėti galimybių bendrauti, bendradarbiauti, bet problemų sprendimo būdai turėtų būti atidžiau pasverti. Mano nuomonė, pamatinis principas turėtų būti toks. Patys savininkai turėtų būti nuspręsti, kada pribręsta laikas keisti valdybos narius ar auditorius, bent jau iš dalies. Plačiaja prasme kai iškyla kažkokių konfliktų, aš suprantu, kodėl jūs kalbat vienaip ar kitaip. Aš skeptiškai vertinu e, privalomą rotaciją. Jau buvo kalbėta apie tai. Saidai nelabai supratau, ką tu ten kalbėjai ir nesupratau, ar pasakai už ar prieš. Už. Puiku tada. Bet galėsime apie tai tarpusavį pasišnekėti. Taip pat aš skeptiškai vertinu uh, privalomus viešuosius konkursus, nes e, iškyla pavojus, kad tai bus tik kosmetinė priemonė, labai brangiai kainuosianti visoms ir audito bendrovėms, ir e, audituojamoms bendrovėms. Privalomas, privalomi konkursai net kas septynerius metus e, labai brangiai kainuotų visiems dalyviams, bet to audito kokybė sumažėtų. Vienas iš sprendimų būtų įpareigoti audito komitetus e, m, laikytis rotacijos. Pats komitetas turėtų būtų priverstas e, nuspręsti, kad reikia keistis ar pritaikyti rotacijos principą kas 10 ar 14 metų. Suprantu komisijos pasiūlymą, kad reikia stengti sukurti Europos kokybės sertifikatą visoms bendrovėms. Kai atrodo, tu iš savo pranešimo išbraukiai tą momentą, kad galėtum paargumentuoti, kodėl. Nes mano nuomonė toks pasiūlymas yra geras. Auditinės ir neauditinės paslaugos, dešimtas straipsnis, irgi labai jautri tema. Aš remiu kei pasiūlymą, kad e, tai turėtų būti leista tik gavus aišku audito komiteto patvirtinimą. Audito mokesčiai 49 straipsnis. Komisija sako, kad mm, komitetas turėtų atlikti tik papildomus audito e, uždavinius, kurie neviršė 10 procentų audito bendrų mokesčių metinių. Man atrodo, kad tai bus problematika. Nežinau, kaip tą galima būtų padaryti, bet manau, kad iškils problemų. Būtų logiškai vesti tokius apribojimus. Jeigu auditorius gali atlikti papildomus audito uh, E, darbus, tai negali iškilti jokios grėsmės nepriklausomybei. Todėl man taip ir sunku suprasti, kodėl yra nustatyta riba e, mokesčiams už tokias paslaugas. Apie tai galėtume pakalbėti. Draudžiamos neauditinės paslaugos. Turėtų būti daugiau e, konkurencijos tarp neditonių paslaugų ir skaidrių konkursų. Bet čia reikia iškoti sprendimo. Mūsų frakcija bendrai remia esmą darbą ir poziciją. Bet aš kei argumentus irgi suprantu. Galbūt jeigu galėtume EGAOB, kas čia per pavadinimą, sako kalbėtojas, e, pakeisti padoriai, kad jis galėtų dirbti skaidriai ir atskaitingai, tai jau, manau, būtų vienas iš sprendimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Emily Turnin. Emily Turnin. Ačiū. Ačiū e, pranešėjų už abu pranešimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes, žalieji, E, su jūri komiteto kolegomis labai glaudžiai bendradarbiaujame, todėl aš pakomentuosiu visą pranešimą, nors jūs ir sakėte, kad ekonomikos komitete e, mm, mūsų mandatas tarsi apima siauresnės rytį. Aš komentuosiu plačiau, kad apimtume visas kompetencijos rytis. Pirmiausia, kaip jau sakė Saidas, finansų krizė parodė, kad audito sektoriuje yra labai rimtų iššūkių, problemų susijusių su e, audito kokybė, interesų konfliktų, be to rinkos koncentracija labai didelė. Šias tris problemas būtina spręsti. Jeigu pažvelgtume į Swinburne pranešimą ir Jūri pranešimą, tai nežinau, ar galėtume teikti, kad e, to užtenka iššūkiams išspręsti. Man labai patinka komisijos pranešimas. Mano nuomonė, jis yra gana drasus ir ten aptarta nemažai detalių, tačiau turėtume būti atsargus, ne per daug atsargus, nes šis sektorius turi keistis mano paminėtais trim aspektais. Galbūt reikėtų būti šiek tiek drąsesniems, kad negryžtume prie status quo. Mes žalieji pasisakome už dinamišką konkurencingą rinką, kurioje dalyvauja visi veikėjai, bet to reikia grėresnės priežiūros. Todėl būtina užtikrinti audito kokybę. Todėl ir diskutuojame apie priemonės, kurios būtų deramos ir teisingos e, dabartinėmis aplinkybėmis. Mūsų nuomonė rotacija yra viena iš galimybių Apie tai e, esame kalbėję jau ne vienerius metus. Tačiau šią priemonę dar reikėtų labiau panagrinėti. Kiek žinau ir svarstant kitus dosie, rotacijos klausimas buvo svarstumas, žinau, kad netaip jų paprasta pereiti prie privalomos rotacijos, tačiau apie tai pagalvoti reikėtų. Be to, matome, kad reikia griežtesnių paskatų bendram auditui. Aš nežinau, ar viešųjų konkursų užtenka. Ta pati galėtume pasakyti apie neauditinių paslaugų uždraudimą. Ta pasiūlė komisija ir mes tokį pasiūlymą remiame. Nesu tikra, kad viešieji konkursai savaime išspręstų interesų konfliktų neauditinėms paslaugoms problemas. O kai kalbame apie, apie bendrą auditą, tai manau, kad smulkesnės audito bendrovės per tai galėtų patekti į rinką ir e, sugriauti tą oligopolijos e, situaciją, kuris susiformavo dabar. Taigi toks žingsnis būtų pozityvus. Paskutinis dalykas. Šiandien mes kalbam tarsi tik tai apie pradinį tašką, bet jūsų argumentus nuolat atkreipiame dėmesį. ESMA yra pagrindinė institucija, kurie turėtų uh, būti suteikiamas papildomos lėšos, papildomi ištekliai. Jau išgirdėjau, kad čia institucijai keliama daug uždavinių, bet lieka ta problema, kad e, esmai nuolat nepakanka išteklių. Jeigu esmė turės daugiau darbų, daugiau uždavinių, būsime priversi jai suteikti ir daugiau finansavimo. Girdėjote ir kitą argumentą apie tai, kokia institucija būtų tinkamiausia. Bet e, mes dar esame pasirengę apie tai kalbėti, tai ką išsakėme dabar yra tik mūsų pradinė pozicija. Manome, kad reikėtų Europos e, masto institucijos e, atliekančios audito priežiūrą. Aš tiek norėjau pasakyti mūsų frakcijos vardu, mielai bendrausime su šešėliniais pranešėjais. Turime žengti drąsų žingsnį, kad ir šis sektorius išjudėtų iš, iš dabartinių aplinkybių ir sugrįžtų bent jau prie tokios padėties, kokia buvo prieš krizę. Ačiū, nematau Jorkano Klūtės čia, dabar Žanas Polingozės. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek e, kita e, gaida pakalbėti, negu buvo kalbama iki šiol. Sakome, kad auditas E, ir ta sauduto padėtis, kokia dabar iškilo, yra susijusi su krize. Ir aš galiu pasakyti, kaip yra. Valstybėse narse audito padėtis yra labai kitokia visose šalise. E, taisyklės yra kitokios, resursai yra kitokie. Ir čia būdamas Europoje aš nežinau, kokios yra audito problemos. Kaip ten bebūtų, auditas nenumatė krizės. Bet auditasgi yra atsakingas už teisinę e, apskaitos kontrolę Jau dabar, jau šiuo požiūriu, aš manau, reikėtų įvertinti audito darbą kitaip. Bendrai aš komisijos pasiūlymą remiu, bet manau, kad viską reikėtų pragmatiškiau vertinti. Daug kas kalba, kad e, dabartinėmis aplinkybėmis nėra pakankamai kontakto su auditoriais. Tačiau iš tiesų, mano nuomonė, padėtis nėra tokia katastrofiška, kok, dėl kokios mes būkštaujame. Aš turiu pasiūlymą, kuris leistų pagerinti audito kokybę, bet jeigu mes galime, jeigu galime pagerinti kokybę, tai tą ir turėtume padaryti. Bet tada reikia kelti klausimą, nuo kokio, koks bus mūsų atspirties taškas, nuo ko mes pradėsime. Kai kas sako, kad trūksta kokybės. Manau, kad dėl kai kurių pasiūlymų reikia gerokai pagalvoti. Kai aš e, birželio mėnesį kalbėjau apie auditą, sakiau, kad aptarėme e, ne tą patį kas e, vyksta valstybėse narėse ir apskaitos e, e, komisijos direktorate. Reikia geriau padalinti kontrolės sistemą. Taip, administratinės kliūtis reikia pašalinti, žinoma, bet kaip jau buvo pasakyta, reikia išlaikyti kaštus ir aš nekalbu apie bendrą auditą, bet aš kalbu apie suderintą auditą, kuris leistų uždirinti, už, pagerinti padėtį kai kuriuose šalise. Pavyzdžiui, tokioje valstybėje kaip e, Prancūzija e, galėtume vykdyti auditą e, greta esančiose bendrovėse tuo pat metu. Dėl rotacijos. Manau, kad rotacija, yra sakančių, kad rotacija leis konkurenciją, bet būkime realistai. Uh, E, mes tarsi tokiu būdu e, sukursime konkurenciją tarp pačių auditorių labiau. Jie pradės žudyti vienas kitą, mažesni bus tiesiog sutraiškyti. Ir tada iškyla abejonių dėl paties rotacijos principo. E, dėl, dėl reitingavimo agentūros. Aš tą patį sakiau Ole Schmidt kalbėjo apie rotacijos kainą ir apie tai, ar rotacija turėtų būti privaloma ar neprivaloma, sakoma, kad kas šešerius metus galbūt tai turėtų daryti, bet supraskime, kad kiekvieną kartą naujo kabineto paskirimas nemažai kainuoja ir reikalauja daug laiko. Ir e, reikia suprasti, kad naujas kabinetas visada reikalauja tam tikro laiko perimti senojo e, veiklos testinumą. Prancūzijoje kas trejus metus vyksta auditorių kaita, bet e, mes stengiamės užtikrinti, kad uh, E, vietoje audito veikla ne, nestriptų dėl to. Aš galiu pasakyti, kad administracija turi būti ir yra atskiri sektoriai, kurie dirbtų kokybiškiau atlikdami auditą. Neretai dabar jau administracijoje matome, kad Tarp valdytojų yra nemažai auditorių. Bendrovio administracijoje taip pat turi būti auditorių, lygiai taip pat kaip yra kitų sričių specialistų. Audito, e, kiekvienos bendrovės valdyba yra tarsi yra pagrindinė valdymo įstaiga, turi turėtų turėti visus e, specialistus. Buvo kalbama ir apie interesų konfliktą, bet jei pažiūrėtume konkrečiai esamą padėtį. Aš esu už tai, kad papildomos tarnybos turėtų būti įsteigtos, bet čia turim kalbėti apie tam tikrą kryžminimą. Tos e, bendrovės turi palaikyti sas, e, sąlytį su realybė, nes jeigu taip nebus, kartais E, jos taps bevertėmis, nes bendrovės atranda būdų apeiti reikalavimus ir e, nebūti užtiktos auditorių. Turėtume užtikrinti, kad skirtingos audito rūšis būtų e, atskirtos. Aš nepakeičiu Markuso Ferberio čia bet manau, kad ir jo vardu galėčiau pasveikinti pranešėjai atlikus tokį darbą ir aš mielai prisidėsiu toliau prie šio pranešimo gerinimo. Seimo. Ačiū. Eine gute Diskussionsgrundlage ist und der an einigen Punkten ja. klausimas dėl tų paslaugų e, dabar dėl rotacijos. Pastarosios kelios savaitės buvo gana įdomios mano regione, kur yra įsikūrusios beveik pačios didžiausios dešimt šalies bendrovių. Ir aš prieš pakliūdamas į parlamentą, esu susidūręs su šiomis problemomis. Auditoriams įdomu susidurti su dėlimis bendrovėmis. Jų sąskaitų auditavimas yra sudėtingas globalizuotame pasaulyje. Jeigu turi audituoti vieną subjektą su visomis dukterinėmis įmonėmis reikia turėti sistemą, kad būtų galima palyginti duomenis. Jeigu pažiūrėsime į visą kompleksiškumą ir problemas, kurios kyla didžiausiose Vokietijos bendrovėse, kuomet jas auditavo vienas auditorius ilgą laiką ir po to turėjo jos pakeisti auditorių. Tai sužinosite, kiek kainavo toms bendrovėms, kol buvo grįžta prie to, tos pačios kokybės audito, kai buvo pakeistas auditorius dėl to kompleksiškumo ir sudėtingumo. E, taigi reikia turėti galvoje tą kompleksiškumą ir reikia numatyti daugiau laiko e, skirti auditojui tokioms įmonėms. Šešeri metai yra minimalus laikotarpis, kol audito tarnyba užtikrins tinkamą auditą, o tinkamą kokybę. Jeigu kalbėsime apie rotaciją, tai turėsim, turime pagalvoti apie tai, kiek užtruks, kol uh, tos bendrovės sulauks tinkamas kokybės audito. Reikia tai daryti labai atsargiai, apgalvoti visas e, problemas, viską reikia turėti galvoje. Tuo pat metu kita galimybė būtų po tam tikro laikotarpio aptarti galimybės audito paslaugų išskaidimą reikalinga stebėjimo valdyba, kuri turėtų nutarti, kas reikalinga be to, kas jau egzistuoja, ar juos nori palikti tuos pačius auditorius. Jeigu taip, tai kodėl ne? Reikia dokumentinės kontrolės sistemos, kad būtų uždėtos radelės visur, kur reikia. Man svarbu iš principo ne tie privalomi, neprivalomi reikalavimai. Pirmiausia, reikia numatyti tinkamą laikotarpį bendrovėms, kurios yra audituojamams, globalaus pasaulio bendrovėms. Tai yra daug svarbiau negu kad komisija iš pradžių sugalvojo. Ačiū. Daugiau nematau, kad kas nors kalbėtų, aš norėčiau pati tarti keletą žodžių, galiu pritarti daugelio jūsų mintims, todėl pakalbėsiu apie tai, kur mano nuomonė galbūt, galbūt šiek tiek skiriasi. Pirmiausia, dėl neaudito paslaugų. Faktas yra tai, kad e, mūsų delegacija vyko į Junktinės valstės e, Liepos mėnesį ir girdėjome, kaip reguliuotojai sakė, kad jie gerbė Europos auditorius ir jie nemano, kad, e, nemano, kad reikėtų laikytis vien tik tai audito paslaugų modelio įteisinimui. Nes patys protingiausi auditoriai taip pat nori kalbėti ir apie kitas paslaugas. Suprantama, kad jie sutinka, kad paslaugų kokybė gali nukentėti, jeigu bendrovės bus tik tai atsakingos už bendrovę auditą. Bent jau tokia yra jų patirtis. Aš sutinku, kad kai kurios neaudito paslaugos turėtų išlikti. Galbūt tą sąrašą galima būtų šiek tiek pailginti. Na, o man dėl keturių didžiausių įmonių e, kylančiai klausimai yra dėl audito, e, konsultacijų ir lobizmo. Galbūt iš tų trijų turėtų likti mažiau e, funkcijų, bet Tačiau jeigu jos pasiliks visas tris funkcijas, galbūt gali būt, kilti tam tikro incesto pavojus. Jeigu kalbėsime apie esmą vaidmenį, aš suprantu visą problemą ir kaip aš suprantu, įvairūs esma komitetai gali būti organizuoti tokiu būdu, kad atsakingas reguliuotojas galėtų dalyvauti taip pat. Nebūtinai tai turėjo būti vertybinių popierių reguliavimo institucija. Kai kalbame apie bankus, ne tik apie kitas institucijas, tai kalbame apie finansinį stabilumą. Jūs minėjote taip pat ir ESRB, kur daug informacijos pakliūna iš, tik, iš kitur ir jeigu bus dialogas tarp auditorių ir reguliuotojų, kam aš pritariu, ir e, aš sutinku, kad turėtų būti dviejų krypčių ar trijų krypčių informacijos rautai, nebūtinai visada trijų krypčių, bet dviejų krypčių tai tikrai naudingas dalykas. Tai kartais svarbus yra bankininkysės e, reguliavimo e, institucija, net ne tik audito. Todėl manau, kad ESMA gali atlikti tam tikrą vaidmenį. Jūs taip pat rašote, kad e, ir e, GAOB taip pat atlik, galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį. Aš norėčiau dar apie tai pagalvoti, tačiau manau, kad yra, yra problema, jeigu neprijungsime čia esmas. Dėl bendro audito aš, e, tai, tai man patinka ta e, pirago ir botago požiūrio filosofija. Galbūt rotacijos periodas galėtų būti ilgesnis, jeigu numatytas bendras auditas, kaip tam tikras paskatinimas. Tačiau galiausiai aš pritariu rotacijai, galbūt reikia numatyti ilgesnį laikotarpį, pavyzdžiui, 14 metų nes auditoriaus pakeitimas verčia dar kartą pagalvoti, o konkurso proceso rengimas taip pat verčia pagalvoti. Esu kalbėjusis, kalbėjusis su žmonėmis, kurie turėjo skirti auditorius Junktinėje karalystėje ir Belgijoje. Taigi aš esu susipažinusi su savanoriškų konkursų procesu ir privalomu procesu, kuris taikomas Belgijoje. Ir Iš pradžių maniau, kad viskas yra labai panašu, kad visada e, laimė geriausią pasiūlymą pateikusi įmonė, tačiau kas buvo bendra abiems procesams. E, dalyvaudama skiriamajame žiūri, e, supratau, kad ir mes savo procesus turime patikrinti. Mums atėjo naujų minčių, kaip būtų galima padaryti vienus dalykus kitaip, vienus vienaip, kitus kitaip. Taigi, audito komitetai patys pasimokytų rengdami konkurso procesus e, laikas nuo laiko. Galbūt netaip jau dažnai, nes tai yra brangu, tačiau čia kalbame apie viešo intereso bendrovės, didelės bendrovės. Na, jos tikriausiai galėtų savo tai leisti. Taigi, jeigu numatysime ilgesnį rotacijos laikotarpį 14 metų, galbūt jos turėtų laiko pakankamai pasirenkti. Galbūt e, būtų galima numatyti kažkokį tai privalomą patikrinimo procesą per laikotarpio, laikotarpio viduryje ar kažką panašaus. Mano patirtis sako, kad tai gali padėti audito komitetams atsikratyti tam tikro susitaikymo, e, rutinos kažkokios ir panašiai. Turbūt tiek. Pabandysiu galbūt tai visą tai pateikti kaip pakeitimą. Aišku, kalbėti apie tai lengva, bet kur kas sunkiau visą tai parašyti raštu. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Jeigu ne, Tuomet vėl žodis kei. Ačiū pirmininkė, visiems dėkoju už komentarus. Surprizų yra nemažai, turint galvoje, kad aš buvau šešėlinė pranešėja rengiant ankstesnį pranešimą savo iniciatyvą, kuomet dialogas buvo gana didelis ir e, turbūt nieko labai naujo nėra čia. Tačiau aš manau, kad parama yra vienbalsė, jog dėl to, kad audito komitetai turi formaliz turėti formalizuotas sistemas. Tai nėra neformalios organizacijos, tai yra tikri organai, kurie turi priimti sprendimus didelėse bendrovėse, ypač pasaulinėse bendrovėse. Todėl aš manau, kad joms reikia formalizuotų e, sistemų, kurias turi patvirtinti akcininkai reguliariai, galbūt kasmet ir tai turėtų atspindėti visus dalykus, pavyzdžiui, rotaciją, konkursus, ne audito ar audito paslaugas. Aš kalbėjau ne tik su Britų e, bendrovėmis, bet ir e, su bendrovėmis visomse ES šalise. Ir audito rūmų pirmininkai sako, kad jie jau turi tas formalizuotas sistemas ir taiko nulinės tolerancijos politiką. Jeigu jų auditorius vykdantis privalomą auditą teikia kokias nors neaudito paslaugas, jie turi susilaukti pirmiausia audito komiteto patvirtinimo. Aš daug metų praleidau e, analizuodama bendrovių ataskaitas, e, iš to pragyvenau, tačiau visa tai yra skausminga. Iki 2008 metų bendrovių sąskaitos buvo labai neskaidrios. Aš turiu pasakyti, kad viskas yra pasikeitę. Ir po 8 metų audito komiteto reikalavimai e, pagerino daugą. Daugelį šalių iki tol nebuvo. Daugelis jų labai aktyviai dalyvauja bendrovių valdyme ir ypač analizuoja smulkiai ir detaliai audito darbą. Na, ir akcininkai įstraukia į šį darbą taip pat, juk e, auditas yra būtent reikalingas akcininkams, savininkams užtikrinti, kad e, e, audituojamos ataskaitos būtų atitiktų teisės reikalavimus. Taip pat turime bendrovių direktyvą, kur numatytas privalomas partnerių rotavimas. Tai dar nepradėta taikyti iki galo pagal tą direktyvą, kol dar nežinome, ar ta partnerių rotacija yra e, veiksminga. Todėl manau, kad yra svarbu e, žengti proporcingą žingsnį su tam tikromis peržiūromis sąlygomis, kurios leistų mums įvertinti tų priemonių, kurios yra numatytos veiksmingumą. Audito kokybei. Aš sutinku, kad yra tam tikras konsensusas, kurio galima pasiremti, nes mes visi nuo, norime konkurencingos audito rinkos. Klausimas yra, kaip e, ją pasiekti ir kokios priemonės yra proporcingos. Aš manau, kad e, skirtingoms bendrovėms būtų galima ieškoti skirtingų atsakymų dėl geresnio audito kokybės geresnės audito kokybės. Tačiau visą tai turi būti paaiškinta akcininkams, kodėl būtent daroma taip, o ne kitaip. Grįžtant prie tarptautinių standartų, tai daugelis bendrovių yra pasaulinio masto bendrovės. Turime nepamiršti, kad jos turi atitiktų e, tarptautinius standartus. yra turbūt Sarbeis Oksly akte nemažai dalykų, kurie man patinka, tačiau e, jis e, numato, kad darbuotojai finansų institucijoje neturi turėti jokio ryšio su audito firma per savo produktus. Ir, žinoma, kiekvieno dalyko, kiekvieno produkto, draudimo ar pensijų produkto, kurį darbuotojai turi negalima patikrinti. Taigi yra problemų dėl per didesnės rotacijos. Turime suprasti tam tikrus apribojimus, tačiau galbūt reikia panaudoti kai kurios Sarbijos Oksly e, nuostatas audito firmoms. Galbūt galėtume turėti tam tikrą ekvivalentą E, šiai mažai daliai. Kai dėl to, kas bus prižiūrėtojas, aš esu atvira šiuo klausimu. Atrodo, kad atsakymas matomas pavadinime. Europos spartybinių papirų rinkų institucija nėra ta institucija, kuris turės daugiausia žinių e, audito srityje. Galbūt EIB turėtų daugiau e, informacijos ar patirties šioje srityje negu ESMA. Ir kadangi e, ši dilema kyla, aš pamaniau, kad institucija, kurie jau turi e, patirties audito srityje EGAOB, galbūt tai būtų geresnis variantas. Galų gale esmoje mažiau negu vienas žmogus e, yra skirtas koordinuoti audito funkcijas visoje Europos Sąjungoje. Tai yra visiškai jokinga, patikėkite manimi. Mažiau negu vienas žmogus koordinuoja 27 valstybių narių reguliavimo organizacijas. Tai yra nesąmonė. Jeigu pasirinktume EGAOB, e, kuri užtikrina bendradarbiavimą daug aukštesnių lygių, tai mes galėtume užtikrinti E, aukštesnį lygio standartų taikymą Europos Sąjungoje kur kas greičiau. Man atrodo, kad e, gana lengvai e, rasime konsensusą dėl šių klausimų. Aš manau, kad mes visi siekiame geresnės kokybės ir didesnės konkurencijos audito ir neaudito paslaugų rinkoje. Na ir turime pasidarėti ir rasti tą sprendimą. Um, Dėkoju. Pakeitimus galime pateikti iki spalio 25 dienos. Svarstysime juos lapkričio 9 dieną, balsuosime komitete gruodžio 3 dieną, o atsakingasis komitetas, tai yra Teisės reikalų komitetas, balsuos už šio pranešimo gruodžio 18 dieną. O dabar galime pereiti prie šešto darbo tvarkės punkto. Tai yra prie 2011 metų Europos centrinio banko metinės ataskaitos ir mūsų pranešėja yra Marisa Macijas. Obrigada, senhor presidente. Uh, bem, eu vou apenas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbiausius šio pranešimo aspektus. Tikiuosi, kad kolegos su, juo, su šiuo dokumentu jau susipažino. Aš tiesiog pasistengsiu jums paaiškinti, kaip buvo rengiamas šis pranešimas, su kokiais principais aš remiausi. Jums tikriausiai yra žinoma, kad aš stengiausi padaryti šį pranešimą keturias dalis, kuriuose būtų kalbama apie pagrindinius šio klausimo aspektus. Taigi, kad būtų kalbama ne vien apie Europos centrinio banko vaidmenį, bet ir apie pinigų politiką. Ir jūs matote, kad pirma, pirmo dalis yra pinigų politika, antroji dalis yra ekonominė krizė ir Europos centrinis bankas, trečioji dalis yra bankų sąjunga ir ketvirtasis punktas yra, ketvirtoji dalis yra skirta instituciniams ECB veiklos aspektams. Labai trumpai, pinigų politika. Aš stengiausi visų pirma apžvelgti Europos Centrinio banko veiklos 2011 metais pagrindinius aspektus. Kainų stabilumo palaikymas, infliacijos ribojimas, kiti dalykai. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, per 2011 metus Europos Centrinio banko veikla e, turėjo du aiškius etapus. Per pirmąjį etapą buvo padidintos palūkanų normos Ir e, tai buvo visiškai netinkama, nes e, e, infliacija padidėjo, kaip žinia, ne dėl ciklinių, nestruktūrinių priežasčių. Po to aš analizuoju antrąjį 2011 metų veiklos etapą, tai yra, kaip palūkanų normas buvo dar kartą sumažintos. Jums yra žinoma mano nuomonė visais šiais klausimais ir aš pasistengsiu jį trumpai ją apibūdinti. Aš esu įsitikinusi, kad e, mažos ir e, vidutinės įmonės bei namų ūkiai turėjo didelių sunkumų paskoloms, ga, norėdamas gauti paskolas 2011 metais nei prieš krizę. Ypač skaičius mažėjo antroje 2011 metų e, pusėje. Ir tai uh, mus neramina, kadangi akivaizdu, kad kyla klausimas, ar ECB vykdoma pinigų politika yra veiksminga. Ir dar vienas dalykas, kurį labai aiškiai norėčiau pasakyti, yra tai, kad ECB, mano galva, visiškai teisingai stengiasi apibū, apibrėžti finansų sistemos silpnasias vietas. ECB keitė savo politiką, tačiau vykdamas naujas iniciatyvas, ECB nesuformulavo aiškių sąlygų, kuriomis jos gali būti, uh, jos įgyvendinamos. Pavyzdžiui, nebuvo kalbama apie tai, kad uh, paskolas gaunančios uh, institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį mažoms vidutinėms įmonėms ir namų ūkiams. Štai tiek apie pinigų politiką. Viskas reiškia išdėstyti mano pranešime. Toliau ekonominė krizė Aš manau, kad labai svarbu yra tinkamai vertinti Europos Centrinio banko reakciją į dabartinę krizę, ypač dabar, kai žinome, kad e, dabartinės aplinkybės yra labai sudėtingos. Kai kuriuose šalyse yra taikomos griežto taupimo priemonės, tokių šalių skaičius nuolatos auga ir tai be abejo prisideda prie krizės plitimo, išplitimo kitas eurozonos šalis nei e, tos, kuriuose e, krizė prasidėjo. Ir aš taip pat pranešime kalbu apie dar kelis svarbius dalykus. Pirmiausia, tai yra Europos Centrinio banko mandatas. Aš apie tai jau kalbėjau ir, ank, ir praeitėje. Europos Centrinio banko mandatas yra griežtai susijęs su infliacijos kontrolė. Uh, ir visiškai nesižvelgiame tai, kiek toks ECB mandatas gali įtakoti e, užimtumo situaciją ir darbo vietų e, kūrimą. Aš manau, kad tai yra labai rimta problema. Antra, aš taip pat kalbu ir apie tai, kad ECB mandatas yra ribotas, tačiau nepaisant to, Europos centrinis bankas per šią krizę kelis kartus viršijo jam sutiktus įgaliojimus. Paprastai buvo tai paaiškinama tuo, kad jis privalėjo e, nepaisti savo mandato dėl išskirtinių ekonominių aplinkybių. ECB aktyviai dalyvavo vykdant kai kurias biudžeto priemonės, kai kuriuose valstybės narėse formuojant ir keičiant užimtumo politiką. Taigi, ECB mandatas yra galiojama. Ir dar vienas klausimas, į kurį aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Negalime leisti, kad tokia situacija tęstusi ir toliau, nes situacija tikrai yra visiškai neprimtina ne, ne ir kelia papildomų problemų. Nežinau, ar apie tai reikėtų dabar kalbėti, mes visi, bet mes visi žinome, kokio, kokie buvo tokios ECB banko pozici, ECB pozicijos padariniai. Ir aš manau, kad ateityje gal reikėtų ir keisti ECB e įgaliojimus. Ir paskutiniai du dalykai. Bankų sąjunga. Jums uh, Tik, ir žinoma, apie šį pasiūlymą, žinoma, apie tai, kad ketinama kurti bankų sąjungą ir apie tai, su kuo tai bus susiję, ką tai reiškia. Aš manau, kad e, svarbiausia yra suvokti, kad tam, kad galėtume įveikti dabartinę krizę, reikia įveikti dabar e, e, pastebimą prieštaravimą. Tai yra tai, kad mes norime kurti centralizuotą bankų priežiūros e, e, įstaigą ir kartu norime turėti nacionalinių lygmenių veikiančias bankų gelbėjimo e, institucijas. Jei turėsime štai tokią sistemą, tai vargu ar, ar galėsime sėkmingai įgyveninti pasiūlymą dėl bankų sąjungos. Vargu ar galėsime įveikti dabartinės problemas. Manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti atsakomybei ir atskaitomybei. Yra akivaizdu, jog demokratinės kontrolės ir priežiūros mums dar trūksta. O būtent demokratinė kontrolė turėtų būti neatsiejama ES veikimo dalis. Todėl tam turime skirti daugiau dėmesio. Be abejo, reikėtų pagalvoti ir apie tai, kokį vaidmenį formuojant ir prižiūrint pinigų politiką galėtų atlikti Europos parlamentas. Ir paskutinė mano pranešimo dalis tai yra instituciniai klausimai. Aš pateikiau kelias pasiūlymus ir juose kalbu apie tai, kad Europos centrinis bankas turėtų pradėti. De, savo veiklos vertinimo procesą. Nagrinėdamas e, korekcinių programų poveikį dabartinėje situacijai. Ir e, aš taip pat manau, kad Europos centrinis bankas turėtų susirūpinti dar ir dėl to, kad jo valdyboje nėra moterų nes mes manome, kad e, toks e, akivaizdus lyčių lygybės nepaisimas tikrai nedaro garbės Europos centriniam bankui. Be to tai prieštarauja Europos komisijos pasiūlymams, e, pagal kuriuos, visose, pagal kuriuos daugiau moterų turėtų dirbti vadovaujamosi pareigose. Gal kolegos norėtų iškelti papildomų klausimų, kuriuos aš nepaminėjau žymė pranešime. Be abejo, aš lauksiu visų jūsų pastabų, pasistengsiu jas su jumis aptarti ir jas atsižvelgti. Europos centrinis bankas tikrai turėtų veikti kuo geriau, tam tai būtų labai aktualu dabartinėme kontekste. Ildikio. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Ir dabar leiskite pakomentuoti keturis šio pranešimo aspektus. Tačiau pirmiausia, kelios bendro pobūdžio pastabos. Iš esmės, aš manau, kad šis pranešimas yra aprašomojo pobūdžio. Jame nekalbama iš tikrųjų apie konkrečias rekomendacijas ar, ar, ar paskatas. Žinome, kad Europos centrinio banko įgaliojimai ir veikla per pastarusius metus labai smarkiai pasikeitė. Bet aš kalbėsiu apie viską pailiui. Pirmiausia, buvo paminėta, jog Europos centrinis bankas 2011 metais du kartus padidino palūkanų normas ir po to du kartus jas sumažino. Bet juk turėtume pagalvoti, kodėl jis šitai pasielgia, kokiais argumentais jisai rėmėsi, didindamas ir po to mažindamas palūkanų normas. Reikėtų panagrinėti Europos centrinio banko poveikio analizės. Ir tik tuomet mes galėsime suformuluoti savo rekomendacijas jam. Žinome, kad namų ūkiams uh, skolinama vis mažiau. Kaip mes spręsime šią problemą? Kaip Europos Centrinis bankas galės užtikrinti kainų stabilumą ateityje? Aš manau, kad mes turėtume įsigilinti į giluminės dabartinės situacijos priežiūra, e, priežastis. Asmenų privati skola nuolatos auga. Auga ir valstybių skolos. Ir mums reikėtų viską įsigilinti ir išsiaiškinti, kodėl taip yra. Ir paskutinis dalykas. Infliacijos priežiūra Apie tai kalbam pranešime. Toliau yra pasakyta, jog Europos Centrinis bankas turėtų aktyviai prisidėti prie užimtumo skatinimo. ES yra šiandien socialinė sąjunga, taip, taip e, yra iš tikrųjų, tačiau iš, ji buvo iš pradžių kuriama kaip ekonominė sąjunga. Ir aš suprantu iš esmės, ką noriu pasakyti pranešėja, kalbėdama apie demokratinį legitimumą. Man atrodo, kad, kad pranešėjos pozicija yra kiek perdėta. Europos centrinis bankas buvo sukurtas remiantis atitinkamą sutartimi, jį tokį sprendimą priėmė visos valstybės narės ir ši institucija yra visiškai legitimi demokratinių požiūrių. Pinigų politika. Pranešėjai teigia, kad 2011 metais infliacija didėjo pirmiausia dėl uh, augančių e, energijos išteklių kainų. Jeigu mes žinome apie tai, kad infliacija yra linkusi didėti augant e, energijos išteklių kainoms, kaip mes turėtume prie to prisitaikyti ateityje, kaip mes turėtume tai reaguoti. Nežinome, kad kainos ko gero auks ir, ir toliau. neigiamą palūkanų normą. Man irgi atrodo, kad čia šiek tiek persistengė pranešėja, bet mes gal aptarsime tai dvi šalių pagrindų. 14 punkte pranešėja taip pat kalba ir apie tai, kad Europ ECB nedalyvauja ne restruktūrizuojant valstybių skolas, bet juk tai neįeina į šio banko įgaliojimus. Matome, kad dabar rinko atsirado likvidumo perteklius. Taigi reikėtų atsargiai taip elgtis. Toliau, siūloma bankų sąjunga. Bet juk jau, yra, jau buvo rengiamas pranešimas šiuo klausimu. Ir todėl aš nemanau, kad apie tai vertėtų jau dar kartą kalbėti šiame pranešime. Toliau, nacionaliniai, nacionalinės finansų sistemos. Visiškai teisinga yra tai, kad bankai veikia nacionaliniu lygmeniu. Būtent todėl ir jų priežiūra turėtų būti nacionalinė. Net jei ir bus sukurta nauja centralizuotos priežiūros sistema, pagrindinis vaidmuo vis tiek turėtų tekti nacionalinėms priežiūros institucijoms. Kadangi ECB tiesiog negalės išmanyti visų nacionalinių finansų sistemų ir bankų veiklos aspektus. Toliau, pranešėja kalba ir apie savikritiką. Tai yra labiau moraliniai dalykai nei ekonominiai. Manau, kad mums reikia poveikio vertinimo. Tai būtų tikrai kur kas veiksmingiau nei užsimti savikritiką. reikėtų prašyti, jog būtų pakeista sutartis taip, kad Europos centrinis bankas būtų as tiesiogiai atsakingas Europos parlamentui. Na, štai šį klausimą galėtume dar aptarti. Akivaizdu, kad mes turėtume tvirtinti Europos centrinio banko metinės veiklos prioritetus. Štai tą gal galėtume daryti. Ir dar vienas dalykas. Europos centrinio banko veiklos naujos taisyklės. Na, apie tai reikėtų kalbėti su komisija. Ateityje turėtume renkti pranešimus, kurie pateiktų mums ne veiklos analizę, net kad pranešime būtų kalbama ne vien apie tai, kas jau buvo pasakyta, bet kad pranešim, bet tokį pranešimą, kuris pateiktų mums ateities viziją, kuriame būtų išdėstyti patarimai, rekomendacijos, pasiūlymai dėl tolesnės veiklos. Europos centrinio banko pirmininkas reguliariai atvyksta pas mus. Tačiau man atrodo, kad šie susitikimai ne visuomet būna konstruktyvūs. Nes labai dažnai tikrai yra uh, ne, netikrinama ir ne, nestebima tai, kas yra daroma po mūsų uh, išsakytų rekomendacijų, kaip jų yra laikomasi. Aš manau, kad reikėtų parengti taip pat papildomą skirsnį, kuriame galėtume kalbėti apie tai, kokiu pokyčiu mes tikimės, kokiu veiksmu tikimės iš Europos Centrinio banko, nes šis pranešimas yra tiesiog dabartinės situacijos apibendrinimas ir jame visiškai nekalbama apie ateitį. Ezeket az irányokat szánom a módosítóimnak. Kiek aš iš esmės Tiek aš iš esmės norėjau pasakyti, apie tai ir kalbėsiu savo pakeitimuose, galiu tik pasveikinti pranešėjai ir likus puikų darbą ir dabar tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū toliau. Ponas e, Liukok. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau ponios Marizos Matijas pranešimą apie Europos centrinio banko veiksmus 2011 metais ir didelę dalimi aš pritariu e, visams jos išsakytoms e, mintims. Pranešėjas kalba apie, apie monetarnės politikos nenuseklumą 2011 metais. Ir atitinkamai ji išsako, kad E, palūkanų normų didėjimas pirmoje metų normoje sukelia nemažai abejonių, nes tai e, tarsi uždusino ekonomikos atsigavimą. E, palūkanų normų didinimas prieš pastatant tai įprastinėms formams antrojoje metų pusėje šiek tiek tapo nuosaikesnis, bet, kaip ponė Matija sako, ta blogoji darbo dalis jau buvo padaryta. Šiame pranešime yra daug išsakyta minčių, kurios atitinka mano frakcijos poziciją, bet yra ir šiokių tokių skirtumų. Apie, ir mes pritarėme tam, kas e, yra įvertinama kaip prieštaravimai pranešime veikla su valstybėmis narėmis ir e, prieštaramais valstybėmis narėmis yra nenaudingi. Eurozonos e, padėtis dabar labai trapi. Ir Europos centrinio banko kai kurie veiksmai pakenkė vyriausybių pastangoms. Europos centrinis bankas tarsi išsakė norą paremti vyriausybės, kurio savo ruoštų nori renkti banką. Ir E, biudžetinė politika kai kurioms vyriausybėms įgyvendinti buvo sunkiau būtent dėl Europos centrinio banko kai kurių veiksmų. Pranešimo projekte taip pat yra kalbama apie pinigų politikos eurozonoje e, optimaliausią pritaikymą ir taip pat e, e makroekonominė skirtumų e, problema išskiriama. Kaip galima uh, E, sutvarkyti Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos valdymą, kaip sukurti gerą politikos derinį, su, de, sukoordinuojant e, biudžetinę ir monetarinę politiką ir eurozonoje, ir visose kitose ES valstybėse narėse. Šiuo požiūriu, jeigu monetarinė politika galėtų atkurti žemų palūkanų normų klimatą, tai e, nebūtinai reiškia, kad kreditų poreikis padidėtų. Ir akivaizdu, kad dėl to visoje ES iškirs rimtų investavimo problemų. Europa šiuo e, požiūriu e, turėtų turbūt atsisakyti biudžetinės politikos ir palikti ją labiau valstybinėms narėms, nes Europos masto politiką turbūt turėtume aptarnėti kitame pranešime. Aš e, galiu pasakyti, kad šiame pranešime e, yra daug svarbių pasiūlymų atitinkančių mūsų komiteto poreikius ir aš galiu tik pritarti socialistų frakcijos išsakytoms mintims, nes tai papildys pranešėjos darbą. Ačiū toliau, ponas Ramon Tremosa Balcels. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tik porą komentarų apie Marysos Matijas pranešimą, kurį dabar aptarinėjame. Visų pirma, sutinku dėl kai kurių momentų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie pinigų politiką. Sutinku su pranešėja, kad iškyra problemų dėl uh, kredito suteikimo kai, kuriuose, kai kurių valstybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir tai yra daugišniausiai valstybės, kurios gavo mažiausiai pinigų ir jose turi būti galvojama, kaip gali būti gyventos dvi altiero operacijos, apie kurias kalbėjome. Todėl turėtume kalbėti apie griežtesnės sąlygas, jeigu ateityje ir toliau bankams tai bus teikiamos lėšos, nes e, mūsų nuomonė būtina tam, kad išbristume iš krisės, atgaivinti bankų kreditų srautų mažoms ir vidutinėms įmonėms mastą. Tuo požiūrė aš su jumis sutinku. Bankininkistės sąjungoje e, pranešėja e, sėkmingai e, įvertina padėtį ir mes su jie sutinkame, mūsų nuomonė čia neišsiskiria nuomonių, me, e, minčių mes turime kur kas daugiau ir mes jums jas pristatysime, bet aš manau, kad dėl bankininkistės sąjungos jūs kalbate teisingai ir teisingai ten vertinate esančius trūkumus ir prieštaravimus. Kitas dalykas dėl mintis, dėl tai, kad moterų nepakanka valdybose. Praėjusiais metais apie tai kalbėjome ir aš ir kiti frakcijos e, nariai apie tai e, minėjome ir pranešėjos pasiūlymų e, tarpe yra ir tų, kurie mums yra primtini. Tačiau mums nepatinka kai kurie iš pranešimo išsireiškimų. Pavyzdžiui, kai kalbam apie biudžetinę drausmę, negaliu su jumis dėl to sutikti. Aš pats esu iš valstybės, Ispanijos, kurioje E, šie metai, šiems metams baigiantis valstybės deficitas sieks beveik 9 procentus. Tai jau ketvirtieji metai, kai e, valstybės biudžetas e, siekia 8, 9 ar 10 procentų. Ir Ispanijoje dar nėra taikoma biudžeto drausmės politiką. Su kitais pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais mes apie tai labai įdomiai diskutavome, bet aš nežinau, ar socialistų frakcija laikysis tokios pat nuomonės. E, jūs turbūt e, išliksite artimesti pranešėjos nuomoniai. Aš galiu priminti, kad e, parlamento pirmininkas Šulcas lankėsi Barcelonoje praėjusiu metu kovo, atsiprašau, šių metų kovo mėnesį ir mes su juo diskutavome apie biudžetinę drausmę ir e, valstybės deficitą. Klausiau, ką ponas Šulcas apie tai galvoja. Ir jis pareiškia, kad jis pasisako už subalansuotą biudžetą, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų išlaikytos visuotinė, visuomeninės paslaugos. Praėjusią savaitę Ekon komitete apie tai kalbėjome. Man labai patinka buvęs Švedijos e, ministras Jornas Personas. Mes su juo dažnai padiskutuojame pas mus jis dažnai neteina, nes jis pirmininkauja užsienio politikos ekspertų tinklui Europoje. Ir aš klausiu jo, kaip 94 metais Švedijoje buvo susidorota su krize, nes jis tada valstybės biudžetą e, sumažino per pusę pirmais metais, paskui 10 procentų sumažėjo, o po dviejų metų prasidėjo valstybės ekonomikos atsigavimas. Aš nežinau, ar jūsų frakcija taip pat vertins šios problemos sprendimo galimybės, bent jau ideologinių požiūrių. Aš manau, kad mes galėsime apie tai dar pasikalbėti. Pranešė taip pat kalba apie biudžetinę drausmę kaip pagrindinę netvarumo priežastį. Aš manau, kad šią krizę sukėlė prasti politikai, bloga politika, valstybės, kurios sugriovė pasitikėjimą rinkose valstybės, e, kurios e, melavo teikdamos viešą statistiką ES. Tai yra tikroji problema. Mes negalime sakyti, kad ECB bankas yra kaltas dėl to, kad kai kurios valstybės narės, nebet, narės nebeturi pasitikėjimo finansų rinkose šiandien. Mes teiksime pakeitimų, kadangi ne visuomet sutinkame su pranešėjos bandymais išspręsti ECB e, vaidmens ekonominės krizės metais klausimą. Kaip jau sakiau, teiksime pakeitimų, be vėjo, nes bus labai įdomių diskusijų su pranešėjai. Ačiū. Okay, anybody... Puiku. Ar dar kas norėtų pakalbėti, ar kas nors už Sveną pakalbės, žaliųjų vardu? Jei ne, Dirkas nori kalbėti. Atsiprašau, pirmininkė dar ir ponė Eva Žioly norėtų kalbėti. Euh, Ačiū pranešėjai e, poniai Marisai Matijas už tokį pranešimo projektą, prie kurio mes aktyviai e, e, prisidedame, siekdami rasti kartu bendrą kompromisą priimtiną daugumai. Mes manome, kad reikia parengti tokį pranešimą, kuriame būtų uh, galvojama apie uh, e, ECB politiką uh, iš visų perspektyvų. Ir pirmiausia, mes turime galvoti apie institucinę sąrangą, kuri gyvendina ekonominę ir, politi ir pinigų politiką. Mes suprantame, kad pranešime yra atliekama labai svarbi analizė, kurioje yra e, vertinami 2011 metai ir monetarnės politikos įgyvenimas jais. Mes žinome, kad 2011 metų gruodžio mėnesį ECB suvaidino labai svarbu vaidmenį e, sustabdant ar užkertant kelią dar, vienam, dar vienai kreditiniai kriziai. Ir tai e, buvo labai naudinga ES pasaulinėje arenoje. Pranešėjos projekto šeštajame straipsnėje yra sakoma, kad e, būtina akcentuoti faktą, jog nėra sąlygų. E, dėl to e, iškyla rimtų sunkumų. Todėl mes manome, kad pavyzdžiui, The Bank of England, kuris yra išdo partneris, turėtų surasti galimybių E, prisidėti prie e, kreditų, kurie yra teikiami mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2011 m. ataskaitoje taip pat yra kalbama apie ECB vaidmenį trojkoje, kuriant e, metinės programas. Akivaizdu, kad vadovaujantis Europos parlamento užsakyto tyrimo išvadomis, jo akivaizdu, jog centrinis bankas padarė nepakankamai. E, palyginę dviejų pastarųjų metų ataskaitas manome, kad reikia reikalauti, kad ECB veikla būtų skaidresnė, ypač kalbant apie e, krizinį likvidumą ir apie santykius Europos centriniais bankais ir eurosistemos e, bankų kontrolę, kurią vykdo ECB. Reikėtų žiūrėti ir e, užtikrinti ir ECB valdybos e, veiklos skaidrumą. Mes uh, Taip pat reiškiame mm, tam tikrą nepasitenkinimą dėl to, kad labai pavėluojama yra skelbiami valdybos e, posėdžių protokolai. Pranešime taip pat yra kalbama apie tai, kokį vaidmenį ateityje ECB atliks ES monetarinėje ir ekonomikos politikoje ir kaip e, kartu su juo bus užtikrinta demokratinė kontrolė. Mes žaliųjų frakcijos uh, vardu e, galime pažadėti tam tikrų pakeitimų ir e, taip prisidėsime prie Marisos Matės atliekamo pranešimo. Um, Labai ačiū. Turiu pasakyti Jums, kad e, Anglijos banko vykdomos operacijos e, tokios, kad mes bandėme panašius dalykus įtraukti ir į kapitalo reikalavimo direktyvą prieš daug metų aš esu pateikusi panašų pasiūlymą, kad galėtume tokias priemonės naudoti visoje Europos Sąjungoje ir vis dar kovojame dėl to. Dirkas. Ačiū, ponė pirminkė. Aš nekalbėsiu apie Anglijos banką. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Matijas už pranešimo projektą. Aš taip pat nerimauju su ją dėl likvidumo e, pertekliaus 2011 metais. Taip pat sutinku, kad ilgalaikės refinansavimo operacijos nepasiekė svarbiausio tikslo. Tai yra skolinimo firmoms ir namų ūkiams. ECB norėjo užtikrinti stabilumą trims metams, tačiau jis truko tik tris mėnesius. Aš nesutinku, tačiau su kitais pranešėjos pasiūlymais, ypač dėl ECB vaidmens, kovojant su krize priešingai negu požiūriam, po, požiūriui, kurio laikosi ponia Matijas, aš norėčiau įspėti prieš tai, kad nestandartinės priemonės, pavyzdžiui, monetarijos politikos atlaisvinimas būtų naudojamas tam. ECB panaikino vieno iš svarbiausių e, ramščių, kuriais remiasi EPS. E tai yra jo išskirtinius įgaliojimus. Dabar jie e, viršė savo įgaliojimus finansuodami vyriausybių deficitus. Aš manau, kad turime pabrėžti ir su to susijusią riziką Europos parlamento pranešime, ypač pavojų, e, kuri, kad atsiranda moralinė rizika. Be to, reikia pabrėžti, kad ECB balansas yra baisioje būklėje. Europos centrinis bankas tapo blogų bankų tai yra skolų bankų, tai kelia nerima. Ir turime kritiškai žvelgti į ECB tą prasme, todėl aš pateiksiu keletą pakeitimų ir aš tikiuosi, kad dirbsime kartu siekdami kompromisų konstruktyvę dvasę. Ačiū. Toliau Tomas Man. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Matijas už parengtą pranešimą, kaip sakė kolegos. Pranešimas yra pakankamai solidus. Ji užėmė gana griežtą poziciją, tačiau aš manau tam, tikro pavo, tam, tikros, tam tikro prieštaravimo pavojų dėl bankų sąjungos. jeigu, kad, kam, kad ta bankų sąjunga veiktų, kas bus atsakinga už ją. Mes bankus bandome išlaikyti gyvybingus ne šiaip savo. Bankų sistema reikalinga tam, kad galėtų veikti ir mažas verslais, bet e, ji reikalinga ir vartotojams. Svarbiausia priežastis, kad būtų galima nugalėti šešėlinę bankų sistemą, e, tačiau kam tai bus naudinga. Ar tik tai keletas didelių bankų, ar visi bankai, ar pats ECB sugeba e, pats, sugebės pats prižiūrėti bankus. Dėl klausimo, kiek valdyba dirbs moterų ar vyrų, yra viena, tačiau Kalbant apie tai, mes turim pasakyti, kad mes įtraukėme ir nacionalinius bankų priežiūros institucijas ir dėl to mes iki galo nesutarėme. Dėl institucinių klausimų mes laikomės kitokios pozicijos. Kritinis savyvertinimas e, gerai, bet ar to pakanka? Reikia įvertinti, kur e, viskas e, veikia gerai, kur procedūros geros ir pabrėžti taip Aišku, kad mes nenorime skolinti pinigų šalims, kur, kurios kelia abejonių. Norime, kad pinigai grįžtų, o nebūtų išmesti. Taigi reikia užimti rimtą poziciją ir šiuo aspektu. Na, aišku, yra makroekonominių skirtumų tarp valstybių narių, tačiau mes esame nusprendę, kad Europos semestras reikalingas koordinavimui ir bendradarbiavimui. Tai yra visai kita poziciją. Ir tuomet vertinant ECB darbą reikia atsižvelgti ir šį svarbų aspektą. Na ir paskutinis dalykas, aš sutinku su jumis, kad ECB ataskaita dėl perspektyvų turėtų būti pateiktas e, parlamentui, mes galėtume jį pasvarstyti ECB galėtų renkti tokią, tokį dokumentą ir ten yra daug žmonių, kurie norėtų tai darytų, kad galėtume matyti, kas mūsų laukia ateityje. Apie tai galėtume kalbėtis ir per pinigų politikos dialogą komitete. Ir tai panaudoti ir kitoms diskusijoms. Ačiū, toliau Astrid. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą, tačiau aš negaliu jos sveikinti. Sveikinti e, su tuo, kad jie viską puikiai apibrėžė savo pranešimės, kai, kuriuos, kai kurie pasiūlymai ir e, jos pateikta kritika ne visuomet man yra priimtini. Ir todėl mes pateiksime atitinkamus pakeitimus. Aš norėčiau pasakyti dar vieną pastabą. 25 punkte yra kalbama apie tai, jog valdytojų taryboje nėra moterų. Ir pranešėja mano, jog tai liūdėjo, jog Europos Centrinis bankas visiškai nepaiso lyčių lygybės principo. Reikėtų pasakyti, kad valdytojų tarybą formuoja nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Taigi tai daro valstybės narės, ne, ne Europa kaip tokia. Valdytojų tarybos narius parenka nacionaliniai atstovai nacionalinių bankų atstovai. Ir reikia tuo lygmeniu kalbėti apie tai, jog jie nesiūlo jokių moterų ir kad tai mums netinka. Jums, ponė pirmininkė, puikiai žinote. Jūs pirmininkė, žinote, kad gal ir jūs galėtumėt, pavyzdžiui, savo šalyje taip pat uh, paskatinti vyriausybę ir paskirti, kad jį paskirtų jūs e, savo centrinio banko pirmininkę. Mes galėtume taip pat e, čia padirbėti, kad e, pastumėtumėme kai kurias kandidatūras. Bet apie tai ne, nekalbėsiu. Aš manau, kad mes turėtume taip pat pranešime pakalbėti ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui, ponios Reiding uh, kad teigiama, kad ponė Reding siūlo kvotas. Tačiau ponė Reding nesiūlo, kad kvotos būtų nustatomos. E, kvotos būtų nustatomos. E, kad kvotos būtų nustatomos e, uždaroms akcinėms, akcinėms bendrovėms. Kad, ji, ji pasiūlė kvotas tik tai tam tikroms, tam, tik, tam tikrai įmonių grupiai. Ir žinome, kad yra nemažai skirtumų tarp šiaurės, pietų, tarp e, Prancūzijos ir Vokietijos, pavyzdžiui. Taigi tai yra klausimas, kurį reikia, apie kurį reikia kalbėti labai atsargiai. Jei aš gerai išgirdau pranešėjos kalbos vertimą, pranešėja pasakė, kad reikia peržiūrėti Europos centrinio banko vaidmenį. Na, aš manau, kad Europos centrinio banko vaidmuo yra apibrieštas sutartyje. Ir, at, ir tai reiškia, kad mes negalime kelti klausimų dėl šio banko nepriklausomumo. Taigi mes pasistengsime savo pakeitimais pakeisti kai, kuriuo, kai kurias šio pranešimo mintis ir kai kurios jame išdėstytus pasiūlymus. Silvi, dėkoju, ponė Pirmke, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir pasakyti, kad e, aš pritariu tam, ką pasakė Ramonas, mūsų šešėlinis pranešėjas, jis yra kol kas kompetentingesnės nei aš. Du dalykus norėčiau pasakyti. Aš manau, kad reikėtų paminėti trejetą e, kas yra daroma e, trejato e, pagrindu ir, ir šis trejatas yra labai svarbus e, kai kurioms šalims ir aš manau, kad reikėtų jį paminėti. Aš pateiksiu pakeitimus šiuo klausimu. Ir dar vienas dalykas. Jau kalbama, kad valdytojų ir direktorių taryboje turėtų būti atstovaujama ir moterims. 2011 tai metai, kad, kad, kaip, kad įvyko svarbių poslinkių lyčių lygybės srityje šiu, šiais metais ir manau, kad mes turėtume atsižvelgti į ES deklaruojamą prioritetą. Ačiū, daugiau nieko nematau, kas norėtų kalbėti. Marisa, galbūt galėtum rezumuoti. Ačiū. Na, negalėsiu atsakyti į visų išsakytus komentarus, tačiau norėčiau padėkoti visiems už išsakytas mintis, už įdomią diskusiją. Man visada atrodo, kad yra sričių, kur sutarsime daugiau negu kad kitose. Na ir svarbiausia siekti pažangos ten, kur sutarėme, pavyzdžiui, dėl banko įgaliojimų. Ne visi sutarė, kai kas mano, kad reikia tuos įgaliojimus peržiūrėti, taip pat dėl kitų sąlygų. Galbūt, kai kalbama apie bankų skolimą MVI, panaudojant finansavimą iš ECB. Na, apie tai dar reikėtų pagalvoti, kaip, kaip čia elgtis. Kai dėl, dėl analizės ir ECB poveikio ateičiai. Čia daugelis kolegų, kolegų apie tai kalbėjo ir aš pati apie keletą galėčiau pakalbėti. Pavyzdžiui, neiškumas dėl palūkanų normų keitimo priežasčių ir to poveikio 11 metais. Na, aišku, rašant pranešimą yra tam tikrai apribojimai, apimties apribojimai, todėl ne viską įmanoma parašyti, čia tik, tiek tiesiog paminėti šie dalykai, tačiau aišku, kad palūkanų normų pakėlimas 11 metais turėjo poveikį besirandančiam atsigavimui, tačiau e, aišku, kad reikėjo įvertinti ir euro kurso padėtį. Na, pačiame ECB, pats ECB sako, kad jo pajamų padidėjimas yra susijęs e, su vertybinių popierių e, rinkos operacijomis. Pats ECB tai parašo savo e, pranešime. Na ir darbūt gal keletas, taip sakant, postscriptum. Pirmasis buvo tu susijęs su energijos kainos ir kitų dalykų ryšio. Sakoma, kad e, skiriasi energijos kainų kitimas ir e, palūkanų normų kitimas. Aišku, kad e, į krizę reaguoti galima įvairiai, ar ne? Na, galite siūlyti savo variantus, mes galėtume pagalvoti, kaip tai suformuoluoti. Na, iš esmės tiek. Tačiau galiu pasakyti, kad reikalinga diskusija dėl kainų nestabilumo. Na, dar dėl lyčių lygybės. Tai, kad ECB valdyboje nėra moterų, neužkerta jam kelio, ar mums neužkerta kelio kelsti į šį klausimą. E, dėl kitų pastabų kartais skiriasi tiesiog termi, terminologija. Poveikio vertinimas, na, galbūt e, toks dalykas yra reikalingas, tačiau turime aptarti, kaip tai tiesiog įvardyti. Griežta taupimo politika, kaip tai išreikšti, kaip tai išsakyti e, vienu kitu žodžiu. Yra gana sudėtinga. Aš esu pasirengusi aptarti visus jūsų pasiūlymus ir galbūt ir kitus, jeigu dar kažką norėsite pasiūlyti. Aš e, sutinku su kai kuriais patari, pakeitimais, e, dėl kurių jau sutarėme. Reikia kažkokio bendro pagrindo, kad parengtume projektą, kuris e, būtų tinkamas visiems. Ne visiems atiteks visas piragas, bet reik, galbūt būtų galima siekti, kad visus tenkintų kuo didesnis pirago gabalas. ECB atlieka labai svarbu vaidmenį ir turime ieškoti kažkokio sutarimo. E, pavyzdžiui, trejetas ar kitos institucijos susijusio korekcinių mechanizmų tampa vis svarbesnės, tai yra tikrovė, kurios neišvengsime. Taigi reikia ieškoti bendro pagrindo. Tiek norėjau pasakyti ir ačiū Jums už pasiūlytus pakeitimus. Okay. Ačiū. Terminas pakeitimams yra spalio 25 diena, jų svarstymas įvyks lapkričio 19 dieną, balsavimas komitete 21 sausio, o pranešimas bus teikiamas plenariniai sesijai vasario mėnesį. Ačiū. Toliau. Šeš, septintasis klausimas. Balsavimas dėl siekio sukurti tikrą ekonominį ir pinigų sąjungą. Skirsiu šiek tiek laiko visiems pasirenkti, parengti balsavimo sąrašus, korteles, prašom jas dėti į aparatus. Kaip tikriausiai žinote, balsavimas galėtų būti gana sudėtingas arba paprastas yra daug pakeitimų iš nuomonės teikiančių komitetų taip pat. Tai yra teisėkuros pranešimas savo iniciatyva su e, konstatuojamosios dalimis, standartinėmis dalimis, standartiniais priedais, kur pateikiamos detalios rekomendacijos ir kai kur jie yra sujungti. Pavyzdžiui, 3, 4, 5 blokų, čia turime ir konstruojamas dalis, ir tekstą, jeigu kompromisas atkrenta, tuomet reikės šiek tiek šokinėti, ieškant tų dalių, e, kurias reikia pridėti. Taip pat yra e, AFKO kompetencijos dalių, kurios e, bus patvirtinos automatiškai, jeigu patvirtintas blokas, prie kurių jos pridėta. Kai kur AFKO tekstas yra papildymas, o nepakeičia esamą tekstą. Taip pat yra biudžeto komiteto klausimų, kurie atitenka jų kompetencijai. Ir aš sutariau su komiteto pirmininku jau seniai, kad mes e, traktuosime jos tarsi 50 taisyklės pakeitimai, nes nebuvo laiko dėrėtis. Taigi aš vėl sakau, kad kur tinka, jie bus automatiškai patvirtinti, jeigu blokas, kurie patalpinti, bus patvirtintas. Na, visi buvo apie tai informuoti ir niekas dėl to neprieštaravo. Ar nuome bandomąją balsavimą atlikti? Pabalsuojame dabar, pabandome balsavimą. Ar visi balsavo? 38 balsai. Okay, uh, right, if we're ready to... Gerai, jeigu galime pradėti, tuomet ir pradėkime. Pirmiausia, balsuosime dėl septintojo kompromiso bloko. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Taigi dabar perėmėme prie AFKO 37 pakeitimo. 36 pakeitimas, prašau. Žan Poli, kad pasiruošęs, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 36 buvo pakeitimas. Jis yra trečio puslapio apačioje. Gal ketvirtojo puslapio pradžioje, priklausomai nuo jūsų sąrašo. Bet pranešėjas už šį pranešimą, taigi patvirtinta. Toliau AFKO komiteto 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, reikėtų pasitikrinti. Kartu ir pažiūrėsime, ar veikia technika. Socialistų yra vienu balsu per daug. Dėkoju. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 balsavo už, 18 prieš. AFKO komiteto 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad 21 už, 19 prieš. Taigi patvirtinta AFKO 42 pakeitimas. Kas už? Dėl 41 nebalsuosime dėl kažkokios priežasties nebalsuojame. A, jisai eina į šeštąjį kompromisų bloką. Taip, taip. Dabar aš jums prašau, kad 41-asis AFKO komiteto pakeitimas yra įtrauktas į šeštąjį bloką. Atsiprašau, pirmininkė. Aš jums nepritariu. Aš manau, kad AFKO 41 pakeitimas nė, nėra įtrauktas į šeštąjį bloką ir aš manau, kad mes turime dėl jo balsuoti. Uh, Rezoliucijoje nėra ne vienos pastraipos, kurioje būtų pasakyti tas pas, kas pasakyta šiame pakeitime, todėl turime dėl jo balsuoti. Gal pranešėja galėtų patikrinti, ar tai yra tiesa. You should have voted in a different order. You cannot pre-cope IIA on the this is the IIA. We, we win the IIA better in the resolution. This, this one. President, if I may, yeah. this is covered. Pirmininkė, jums leidus, aš norėčiau kai ką paaiškinti. Šis pakeitimas yra įtrauktas į rekomendacijas. Ten aš kalbu apie ketvirtos rekomendacijos trečią punktą, ten, kur kalbame Europos parlamento vaidmenį, vykdant Europos semestrą. Aš manau, kad nereikia uh, kartoti tų pačių dalykų du kartus. Jūs norite, kad mes balsuotume dėl šio pakeitimo, ar kas nors pakeis, jeigu mes balsuosime dėl jo pranešėje? Mes galime dėl, balsuoti dėl šio pakeitimo. Tačiau šios, šio pakeitimo mintis yra jau trauktos rekomendacijos, nes ir po to mes ketiname keisti tas rekomendacijas, nes joms yra skirta pakeitimo taip pat. Aš manau, kad rezoliucijoje yra pasakyti labai bendrai apie tai, jog mums reikia demo, demokratinio legitimumo mūsų valdysnio sistemoje. O čia kalbama apie kur kas konkretesnius dalykus, taigi tai yra skirtingi pasiūlymai. Mes galime patvirtinti arba atmesti šį pakeitimą, bet negalime jo ignoruoti. Gerai, balsuojame. Gerai, taigi balsuojame. AFKO 41 pakeitimas. Kas už? Right. Against Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad tą pačią balsų daugumą patvirtinome šį pakeitimą. Man atrodo, kad 21 nadžys balsavo už, bet galime patikrinti. Balsuokime. Dar vienas narys prie mūsų prisijungė. Dėkoju. Patvirtinti. 20 balsavo už, 18 prieš. AFKO 42 pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Afko 48, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisų blokas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite, kad pasitikrintume? Gerai, galime pasitikrinti. Gerai, kompromiso antras blokas. Prašau. Um, Right, that's... Patvirtinta 28 balsavo už, 11 prieš. Gerai, toliau užimtumo komiteto A pakeitimas, jis yra 12 puslapyje arba kažkur šalia 12 puslapio. 13, 13, okay. Yeah. Taigi dabar perėmėme prie užimtumo komiteto A pakeitimų. Jis yra nurodytas 13 balsavimo sąrašo puslapyje. Mano bent jau versijoje. Ar radote? Ar radote šį pakeitimą? Gerai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Užimtumo komiteto B pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Užimtumo komiteto tiek pakeitimas. Kas yra? Page 30. 13 puslapis, pažiūrėkite. Hello. And then it says, then it says end of block. Ten, kur parašyta end of block 2. Ar radote? Says end of block 2 at the end of block 2 puslapio pabaigoje yra parašyta End of Block 2. Well, that's beside the point. Have you found the place? Nesvarbu, ar, ar radote. Ar radote šį pakeitimą? Radote. Gerai. Gerai, taigi užimtumo komiteto C pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Užimtumo komiteto D pakeitimas. Kas už? Prieš kas susilaikė, atmesta. Užimtumo komiteto E pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Užimtumo komiteto H pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Užimtumo komiteto I pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, galime pasitikrinti Taip, taip, gal ir neaiškiai kėlėte rankas. Gerai, užimtumo komiteto į pakeitimas. Ar visi balsavote? Dar du nariai nebalsavo. Dar vienas. Gerai, dabar uždarome balsavimo procedūrą. Dėkoju, atmesta. 15 balsavo už, 24 prieš. Užimtumo komiteto ką pakeitimas? Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta užimtumo komiteto L pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta užimtumo komiteto M pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta užimtumo komiteto N pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta užimtumo O pakeitimas, už prieš susilaikė, atmesta užimtumo P pakeitimas, už prieš susilaiko atmesta. Uh, Užimtumo Q pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta užimtumo R pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisų blokas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau pereiname prie AFKO aštuntojo pakeitimo. Radau. 25 puslapyje. Taip, taip, teks paieškot. Ten, kur parašyta End of Block 3. Ar radote? Gerai. Puiku. Taigi, AFKO aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man neaišku. Neaišku, kaip jūs balsavote. Gerai, tuomet panašu, kad patvirtinta, bet gal pasitikrinkime, kad viskas būtų aišku. Balsuojame. Vote, Dar trys komiteto nariai turėtų balsuoti. Prašau balsuoti ir spausti mygtuką. Gerai, dabar uždarome balsavimo procedūrą. Patvirtinti 20 balsavus už, 18 balsavus prieš. Aš turime balsuoti dėl užimtumo komiteto U pakeitimo. Gerai, balsuojame už, prieš, susilaikę, atmesta. Right, we're now on amendment. Toliau pereiname prie 408 pakeitimo. Kitas puslapis. Viki atrodo desperatiškai ieško. 408. Jeigu turite balsavimo sąrašą iš dviejų dalių, tai čia yra pir, antrosios dalies pirmas puslapis. O jeigu turit vieną bendrą sąrašą, tai tiesiog eikit toliau. 408 pagrindimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirminis variantas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 409 už, prieš, susilaikė atmesta. 410 už, prieš susilaikė priimta. 411 už, prieš susilaikė atmesta. E, Kompromisunis blokas 4, kas už, prieš susilaikė priimta.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 Tai yra žodinis pakeitimas, kurį aš pati pristačiau. Norėčiau pasakyti, kad visose šiuose žodiniuose pakeitimuose bus kalbama apie Europos statistikos sistemos nepriklausomybę. Eurostato pranešėjas, e, Eurostatas paprašė, kad aš jūs įtrauktų. Pranešėjas su šiais pakeitimais sutinka, ar kas nors dabar prieštarautų? Ne, puiku tada. Pirmininkės pirmas, o žodinis pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. Pirmininkės žodinis pakeitimas numeris 2. Už prieš susilaikė priimta. Toliau Aldė pakeitimas e, žodžiu. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet gal geriau patikrinkime. Aldė pakeitimas žodžių numeris vienas. Įtraukime žodžius, e, kadangi turėtų būti įsteigtas Europos išdas. Iš dalies tai sutampa su tarybos išvadų projekto kai kuriais elementais. Ar jau visi balsavote? Dar du turėtų balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 20 už, 18 prieš. Aldė pakeitimas žodžiu numeris 2. Bendras draudimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Tikrinkime. Nes e, panašu, kad frakcijos yra susiskaldžiusios. Votes open. Pradedame balsuoti. Dar liko vienas narys nebalsavęs, baigiame balsuoti. Nepriimta, nes 20 už 20 prieš. Atmestas pasiūlymas. Užimtumo pakeiti, komiteto pakeitimas V. Už prieš susilaikė atmesta. Užimtumo pakeitimas W. Už prieš susilaikė priimtas. Užimtumo X. Už prieš susilaikė priimtas Užimtumo Y už prieš susilaikę priimta. Užimtumo Z už prieš susilaikę atmesta. Užimtumo AA, kas už prieš susilaikę atmesta. Biudžeto C, kas už prieš susilaikę atmesta. AFKO 17 už prieš susilaikę yra prierašas ir sakoma, kad tai, kas parašyta AFKO 16, iš tiesų yra AFKO 17. Buvo išsiuntinėtas elektroniniu paštu laiškas. Marijan, ar viskas tvarkoj? AFKO 17 iš tiesų turime balsuoti. Gerai. E, kairėje pusėje sakoma, konstatuojamoji dalis CB e, nauja, o AFKO 17 konstatuojamoji dalies, konstatuojamosios dalies pakeitimo CBB sakoma, kadangi ESM galėtų būti įtraukta į ES teisinę bazę per lankstumo straipsnį 352 Europos steigimo sutarties, peržiūrėjus 360 tos pačios sutarties straipsnį. Mes su tuo sutinkame. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. AFKO 18 pakeitimas Dar vienas prierašas CBC. Kas už prieš susilaikė priimta. AFKO 19 už prieš susilaikė priimta. AFKO 10 už prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet galbūt patikrinkime AFKO 10. We've got 41 people here. Skaičius balsuojančių vis didėja, jau 41 balsuoja, dar 2 turėtų balsuoti, baigiame. Baigiame arba spauskit mygduką, arba prarandat progą, arba bus atmesta. 16 už, 21 prieš atmesta. Afko 11, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Afko 12, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Afko 13, kas už, kas prieš susilaikė susilaikė, manau, kad priimta. Bet reikėtų patikrinti, nes atrodo, kad balsų skirtumas nedidelis. AFKO 13. Ar jau visi balsavote? Dar vienas liko. Ačiū. Priimta. 21 už, 20 prieš. AFKO 15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta kompromisinis blokas Penkt, penktas. Penktas kompromisinis blokas. Balsavimas dalimis. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kas už antrąją dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau seka dešimtas puslapis penktojo bloko pabaiga ir dar du pirmininkės pakeitimai žodžiu. Pirmininkės, trečiasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Pirmininkės ketvirtasis žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Užimtumo komiteto AB, kas už prieš susilaikę atmesta. Užimtumo AC, kas už prieš susilaikę atmesta Atmesta. Užimtumo AF. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo AD. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo AE. Už, prieš, susilaikė, atmesta. AFKO 22. Už, prieš, susilaikė, painiava. Dėl AFKO 22 balsuokime elektroniškai dėl AFCO 22. We're checking the vote on AFCO 22. Two more to vote. Dar dviems liko pabalsuoti. Baigiu balsavimą. Atkrenta. 2020. Atsiprašau, atmesta. 2020. AFCO 20. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Šeštasis kompromisinis blokas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pername prie šeštojo bloko pabaigos. Pirmininkės penktas žodinis pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo AG. Kas už, prieš susilaikė atmesta. AFKO 31, kas už prieš susilaikę priimta. 31, e, 32 e, už prieš susilaikę priimta. Tie iš jūsų, kas uh, turite balsavimo sąrašus padalintus į atskiras dalis, periname prie trečiosios dalies. Bet atrodo, kad trečiosios dalies tiesiog nebeliko, nes jau viską mes priėmėme ir atmetėme dabar iš karto eisim prie ketvirtos dalies, kompromisinis blokas keturi. Uh, yeah, okay. Okay, so now we're in recitals, I see. Uh... Konstatuojamosios dalis arba priedai. Pirmoji, pirmasis gabalas jau patvirtintas, kaip ketvirto ploso dalis, dabar biudžeto antrasis pakeitimas, Ar visi klausote? Ketvirtas paskutinės dalies puslapis. Dabar biudžetas 2. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Biudžetas 4. Palaukit dar, žmonės ieško, kur čia mes balsuojame. Uh, right, it says end of block 4. Kur parašyta end of block 4. Ir dabar dėl biudžeto antro pakeitimo jau balsavome. Ar norite? Man atrodo, yra visi susipainę. Grįžtame atgal prie budget 2, antras biudžeto pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtinta. Dabar biudžetas 4, kas už, prieš susilaiko atmesta. Užimtumas 3, kas už, prieš susilaiko atmestas. Penknis blokas, dėl jo nebalsuojame. Toliau verčiame du puslapius Jau dėl viso to mes balsavome, kai balsavome už šeštąjį bloką. Dabar paskutinis blok, paskutinės puslapis, kur sakoma end of block 6. Biudžeto penktas pakeitimas. Paskutinėme puslapyje, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar balsuojame su, dėl teksto su pakeitimais, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Dar trys, dar du, dar vienas. Baigiame balsavimą. 32 už, 7 prieš, 1 susilaikė. Labai ačiū. Okay, Philippe. Yeah. Uh, Filipas. Man atrodo, Marijan pirma turėtų kalbėti. Prašau tylos, noriu kalbėti pranešėją. Ačiū, ponė pirminkė. 32 balsai už, 7 prieš ir vienas susilaikė. Manau, kad susilaukėme daug didesnės, gana didelės daugumos dėl tokio sudėtingo klausimo, kuris mus skaidė anksčiau. Noriu padėkoti šiandiems pranešėjams, visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Mes visi stengiamės pasiekti kompromisų, kad galėtume pateikti tarybai solidų dokumentą, taip pat ir e, komisijai, nes balsavome dėl teisėkuros rezoliucijos. Ir mes čia patikėme taip pat ir klausimų komisijai, tikimės, kad jie atsakydami į klausimą parengs teisės aktus. Dėkuoju kolegoms už jų indėlį. Manau, kad visi puikiai bendradarbiavimą ir mes visi turbūt galų gale šiek tiek nusileidžiame ir parengėme tvirtą kompromisų paketą. Ir balsavimas buvo pakankamai paprastas, nors reikėjo susidaroti su 900 pakeitimų. Dėkuoju visiems, įskaitant ir sekretoriato darbuotojus. Mes stengiamės parengti pranešimą iki vadovų sustikimo spalio mėnesį, spalio 18 ir tai mums pavyko padaryti dirbant vakarais, savaitgaliais, na, o pastarai savaitgaliai ne tik mano darbuotoja, tai bet ir komiteto sekretariatas dirbo be perstojo ir todėl mums pavyko tvarkingai balsuoti. Tikrai noriu padėkoti labai širdingai sekretariato žmonėms. Tie žmonės padėjo užtikrinti, kad mes galime kitoms institucijoms pateikti solidžią poziciją ir tikimės, kad jie į tai sureaguos. Nes mes žinome, kad EPS yra problemų, kurios nėra išspręstos, rinkų pasitikėjimas negražintas, dar yra problemų ir mes prisidėjome prie to, kad tai būtų padaryta, nes be demokratinės valios, kuri yra už mūsų nugaros, mes nedaug ką padarytume. Ačiū, aš turiu dar keletą kolegų, kurie nori kalbėti. Ir aš pirmiausia turiu suteikti žodį šešėliams pranešėjams Vernonai. Mačiau, kad keli ranką. Mano balsavimo kortelė neveikia, aš norėjau balsuoti prieš. Prašom pažymėti. Norėjau balsuoti prieš. Dar vienas prieš. Tokiu atveju turime dar Filipą, kuris nori kalbėti. Pirminkė dėl pokalbio tvarkos. E, noriu pasakyti, kad tie kompromisiniai blokai atrodo kaip struktūriniai produktai Todėl aš noriu prašyti, paprašyti dar noriu daugiau taikyti, tai yra kompromisų blokų blokus. Pirmininkė, ne, aš rengiau balsavimo sąrašą. Mane tai taip pat nustebino Roberto ir po to Sofija. Ačiū. Kaip AFKO nuomonės rengėjas noriu padėkoti pranešėjams, komiteto pirmininkiai e, už puikų bendradarbiavimą pagal 50 taisyklę, nors tai nelengva padaryti, viskas įvyko gana sklandžiai. Manau, kad galiu pasisakyti ir kitų šešėlinių pranešėjų vardu ir pasakyti, kad turime tekstą, kuris yra geras pagrindas E, pagrindas e, Europos tarybai. Sofija. Taip, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, kuriai pavyko apdoroti rekordinį pakeitimų skaičių per savaitę ar dešimt dienų. Tačiau turiu pasakyti, kad Aišku, čia ne pranešėjos kaltė, bet man atrodo, kad pats procesas nėra visiškai patenkinamas. Turėjome tiek mažai laiko, tiek daug pakeitimų, tokia svarbia tema. Ir galų gale mes iš tikrųjų negalėjome pasisakyti tinkamai dėl svarbiausių politinių dalykų. Ir mane erzina taip, kad viena vertus ES taip lietai reaguoja į krizę, jau beveik trejus metus. Mes žingsniuojame labai mažais žingsneliais į priekį, o dabar per vieną savaitę turime išspręsti tokį klausimą. Mes iš tikrųjų negalėjome suformuoti griežtos politinės pozicijos, nes neturėjome laiko aptarti e, to, ką mums reikia pasirinkti. Na, Tai, aišku, nėra pranešėjos kaltė, ji darė, ką galėjo, visi parodė būtiną lankstumą, tačiau aš norėjau išreikšti savo nepasitenkinimą visu tuo. Ačiū. Man atrodo, kad visiems kilo problemų dėl šiam klausimui skirto laiko, tačiau kažką reikėjo daryti iki Europos vadovų tarybos. Dar bus plenarinė sesija, kur galbūt galėsime kažkuo visą tai papildyti, tačiau turbūt geriau padaryti kažką, ką nors, negu kad nieko nepadaryti. Dar praleidau lėmą. Oui, moi je voulais tout simplement Na, aš norėčiau tiesiog padėkoti Marijanai ir kitiems kolegoms, kurie dalyvavo rengiant šį dokumentą, už konstruktyvą atmosferą. Mes visi prie to prisidėjome. De, Sofija kalbėjo apie tai, kad mes turėjom dirbti labai sparčiai, bet juk parlamentas turėjo pateikti savo poziciją prieš vadovų tarybą. Ir dabar mes turime labai aiškę poziciją ir norėčiau padėkoti EPP frakcijai už tai, kad jie sutiko pritarti tam, kad būtų kalbama apie socialinį paketą šiame dokumente, kadangi tai pirmą kartą. Pirmą kartą kalbama apie socialinį ramstį, kuris turėtų sutvirtinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Toliau Tomas Man ir pato Werneris. Tomai, prašau. Dėkoju. Aš e, pritariu poniai Intfeld. Iš tikrųjų, dirbti nebuvo lengva. Ir balsuoti nebuvo lengva. Našu, kad šokinėjame nuo vieno dalyko prie kito. Bet panašu, kad mes taip pat nuolatos e, e, bėgom, bėgam paskui tarybą. Ir nuolatos skubam, nuolatos vėluojame. Aš visiškai jums pritariu. Taip, ir mes nežinome, ar viskas buvo teisingai išdėstyta. Iš tikrųjų, per nelik dažnai yra uh, e, skupama. Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad mes esame šiek tiek uh, nepatenkinti tuo, kaip buvo dirbama. Ir labai keista, kad mes nuolatos turime vaikytis tarybos. Galiausiai mums turi būti sutikta pakankamai laiko tam, kad galėtume gerai pagrysti savo poziciją. Marijan, jūs puikiai dirbot, aš nenoriu jūsų išėsti, bet vienaip ir kitaip žiūrėjus, kad rezultatas buvo teigiamas. Vernerį, prašau. Taip, aš norėčiau pritarti poniai Intfeld. Tekstas buvo rengiamas nepaprastai sparčiai, jis buvo parengtas tik tai anglų kalba ir buvo paaiškinta, kad mes e, privalome taip tirti, dirbti tam, kad viską patvirtintume iki e, nu, vadovų. Bet juk paskutinis e, galutinis tekstas bus patvirtintas tik tai plenarnėme posėdėje. Taigi šis dokumentas buvo parinktas per nelik greitai, skubotai ir mes neturėjome visko išdėstyti. Aiškiai, turėjome, tiesą sakant, dar vasarą plenarime posėdėje įtvirtinti. Svenai, prašau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Marijan Taisen už jos nuveiktą darbą. Ir aš manau, kad būtent nuo to reikėtų pradėti. Pakeitimų buvo patikta labai daug ir man atrodo, kad visi šie dalykai, visi šie visi kalba ir, ir elgesi taip, lyg kalbėtume apie visiškai naujus dalykus. Juk taip nėra. Daugeliu aspektų mes jau esame seniai išsakę savo poziciją. Ir todėl buvo neįmanoma tiesiog dirbti tai kitaip. Ir jūsų pastabos skamba taip, lik e, krizė eurozonoje būtų prasidėjus tik vakar ir mums taigi dabar reikia kažką daryti. Bet juk taip nėra. Todėl norėčiau prašyti e, ramybės Bet aš galiu pritarti Werneriui, iš tikrųjų, plenarime posėdėje bus patvirtintas galutinės dokumento tekstas, tačiau ekonominių reikalų komitetas yra būtent tas komitetas, kuriame dirba uh, Europos parlamento uh, ekonomikos ekspertai. Ir AFKO komitetas taip pat uh, turi teisę išsakyti savo nuomonę. Ir dar vienas dalykas. Jei pažvelgsime tai, kaip yra svarstomi tokie svarbus klausimai, kaip bankų sąjunga, uh, prisiminsime, kad dažnai sprendimai yra priimami tiesiog per naktį, kaip per naktį yra parengiamas kompromisas. Tuomet gal kitaip vertinsime tai, kaip mes dirbame. Juk vyko susitikimai, per kuriuos buvo aptarimi pakeitimai, buvo e, rengiami kompromisai, pat todėl jų bals, balsavome. Nereikėtų sumenkinti savo vaidmens. Jei mes e, savaičių savaitės rengsime savo poziciją dėl tokių svarbių klausimų, tuomet mes susidursime su labai rimta problema. Akivaizdu bus, kad mes nesugebėme tik, tinkamai organizuoti savo darbo. O mesgi ir taryboje nekartą sakėme, jog reikia, reikia dirbti sparčiau. Taigi siūlyčiau užtat nesumenkinti mūsų darbo, kurį dirbome įtemptai e, kelias savaitės. Ir aš galiu tik tai padėkoti e, Marian Tyson. Aš stebiuosi, kaip jūs sugebėjote, kaip jūs sugebėjote e, aps, apsvarstyti ir peržiūrėti tiek daug pakeitimų. Ir mes kitą kartą pateiksime tikrai geresnės kokybės pakeitimus jums. Žanpolis. Pirmiausia, aš norėčiau sveikinti Marijaną, ji nuveikė didžiulį darbą, dirbo labai ilgai, labai daug ir ji kalbėjo, kad dirbo e, ilgiausias valandas kiekvieną dieną ir tai tikriausiai yra tikra. Aš manau, kad parlamentas dažnai dirba per nedik lietai ir tai kenkia mūsų reputacijai taryboje. Šį kartą kartu su e, Marijan mes sugebėjome e, viską atlikti laiku. Taip, aš visiškai prie, suprantu, Wernerį iš tikrųjų galutinį tekstą patvirtins plenarinis posėdės, bet mes dabar jau turime pranešimo projekto tekstą, kurį parengėme iki Europos vadovų tarybos. Turime savęs paklausti, ar mes norime turėti įtakos ar ne. Aš tai yra politinis klausimas. Reikėtų savęs paklausti, ar mes norime visuomet dėlsti, laukti, ar mes norime dirbti sparčiau tam, kad galėtume įtakoti sprendimus. Ir e, šis darbas buvo atliktas e, tikrai puikiai. Štai kas yra svarbu. Nes jeigu mes nedirbsime e, sparčiai, tuomet dažnai, dažnai išgirsime priekaištus, ko gero, kad pažiūrėkite, parlamentas visuomet viską vilkina, dirba per nelik lietai ir nieko, ne, niekuomet negalima iš jo susilaukti savo pozicijos. O dabar, pažiūrėkite, mes parengėme dokumentą, kuri, kuris e, atspindi piliečių poziciją. Ir aš manau, kad tokių svarbių klausimų, rengia tokį svarbų dosiją, nepaisant to, kad aš suprantu kai kurių kolegos susirūpinimą, mes turime vis tiek dirbti labai daug tam, kad Europos parlamentas būtų aktualus, kad mūsų darbas būtų aktualus, kad mes dirbtume laiku ir kad galėtume laiku pateikti tarybai savo poziciją. Mes turime kartu pagalvoti apie tai, kokio, kokios būtų lėtesnio darbo pasiekmes. Marijana, aišku, tau galim suteikti žodį pabaigai. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pirmininkė. Kolegos, aš suprantu jūsų susinervinimą, bet e, sutinku su tais, kurie sako, kad mes čia tarsi užbaiginėjame demokratišką procesą. Labai daug dirbome to klausimu per atostogas dar ir prieš vasaros atostogas, tada parengėme darbinį dokumentą kartu su šio komiteto sekretorietu ir visi klausimai, kuriuos galėjome įrašyti, buvo surašyti. Mes tikėjomės, kad rasime gerus atsakymus po vasaros atostogų, kai suorganizuosime klausimus. Laukiame klausimo rezultatų, tada pateikėme pranešimą. Ir aš pranešimą pagrindžiu viskuo, kas ištriškėjo rezoliucijose. Rezoliucijose, dėl kurių balsavome jau anksčiau. Nieko naujo. Išskyrus bankininkistės sąjungą, dėl kai kurių jos dalių reikėjo balsuoti atskirai. O po to buvome kritikuoti, nes uh, mes negalėjome palikti neužbaigtų dosie, teisėjų kuros dosie. Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas rezoliucijos pagrindui. Ir galiu pasakyti, kad nieko naujo mes čia nesurašėme, viską grindžiame tuo, kas jau buvo, dėl ko buvo balsuota šiame parlamente. Kolegos norėjo šitą pakoreguoti, galbūt kažką papildyti, tai mes padarėme. Todėl mes norime šį demokratinį darbą dar kartą užbaigti ir norime labai aiškiai pasakyti, kad parlamentas tarybai duoda tokį signalą. Dirbame labai daug Ir tie, kas nori paskaityti šį dokumentą, irgi turi dėti pastangų. Bet supraskite, kad e, iki pat dokumento rengimo paskutinio momento rengėjai įdėjo nepaprastai daug jėgų. Laiko turėjome labai nedaug ir mes galėjome dirbti tik taip, kaip dirbame dabar. Pasirinkome tokį dokumento variantą, nes nuo pat pradžios galvojame, ką būtų galima padaryti per tiek laiko, kiek dabar turime. Supratom, kad sunku bus laikytis tokių terminų, bet suvokėme, kad jeigu parlamentas nori būti išgirstas, jis turi pasakyti tai laiku. E, sakome, kad laiko neturime, bet suprantame, kad birželio mėnesį vyks susitikimas su keturiais prezidentais, kuriuos bus aptarta EMU ateitis Ir dabar, atsiprašau, buvo aptarta ateitis ir dabar nuo birželio vidurio iki spalio mes turime suformuoti Europos parlamento poziciją. Uh, problemų su vertimais raštu, aišku, buvo. Aš visą pasakau, kad dokumentai turi būti verčiami, bet kartais tiesiog neįmanoma. Galiu tik pasakyti, kad kolegos komitete labai gerai dirbo, tai yra naudinga ir parlamentui, ir piliečiams, nes mūsų piliečiai nenori uh, E, matyti nuolatinės kovos, nuolatinių mūšių tarp tarybos ir parlamento. Jie turi žinoti, dėl ko mes sutarėm. O mes sutarėm dėl šio dokumento. Ačiū tuo ir baigiu. Visiems dėkoju. Posėdis baigiamas. Kitas susitikimas spario 27 dieną, pirmadienį Strasbūrė, 7 e, val. vakaro.